Taip pat, ponės Lingenberg, prašyčiau apsiriboti maždaug dviem minutėmis. Prašau. Dėkoju. Pirmiausia, mes kalbės apie Velsą klausimus. Dėkoju už pranešimą. E, tikrai labai ger, ger, e, geras pranešimas ap, apima visas mums aktualias rytis. Kaip žinote, komisijos priimtas paketas dėl klimato, dėl klimato kitos yra jau pateiktas, prasidėjo procedūros taryboje ir parlamente. Matome, kad parlamentas norėtų dar didinti kai kurių aspektų ambicijų lygį. Tai visuomet džiugina. Ir mes tikimės, kad bus galima greitai užbaigti diskusijas dėl šių teisėkuros projektų, nes kaip tik jais reaguojama į tuos dalykus, kurie yra suminėti šiame dokumente ir taip pat tinkamai reaguojama į Paryžiaus e, studimo tikslus. Dar porą aspektų. Pirmiausia, dėl duomenų, modelių ir prieigos prie informacijos. Energetikos sąjungos padėties ataskaita bus išplatinta lapkričio mėnesį ir ten bus pateiktas priedas apie faktinę informaciją iš visų valstybių narių, kokia yra situacija valstybėse narėse, kaip sekasi asims narėms siekti tikslų, tad rekomenduočiau panagrinėti šį dokumentą. Be to mes nuolat e, vertiname, atnaujiname šią informaciją, taip pat ir informaciją dėl naujų technologijų. Ir to naujai informacijom damiesi vertiname taip pat ir ilgalaikius kaštus. Toliau dėl valdysenos. Tai yra labai svarbus dalykas, kuris mus visus domina. Norėčiau paminėti, kad šiandien po pietų bus posėdis, sustikimas tarp energetikos ir klimato kaitos, energetikos klimato kaitos atsakingų generalinių direktorių ir kalbėsime apie nacionalinių klimato kaitos planų svarbą. Jie yra labai svarbus, negalima to nuvertinti. Ir dirbame siekdami užtikrinti, kad visos šalis, taip pat vietos bendruomenės gerai suprastų, kaip tie planai bus naudojami valstybėse narys per vienas kartą metų siekiant mūsų tikslų. Aš neką sekundžių viršiau savo terminą, labai atsiprašau ir dėkoju. Dėkoju. Dėkoju, kad kalbėtų taip trumpai, ponės Lindenberg. Dėkoju, labadiena visiems, Megan jau paminėjo kitus dalykus, kuriuos aš norėjau paminėti, tad kalbėsiu dar trumpiau negu rimtas iš klimato direktorato pusės, tačiau labai pasidžiaugti šio auditu. Tikrai svarbus žingsnis, tikrai svarbu, kad e, tai taip pabrėžia, kad klimato kaita yra svarbus prioritetas, ypač Paryžiaus sutarimų kontekste. Septyni iššūkiai, at, e, kurie buvo minėti, atitinka mūsų vertinimą, kaip ir Megan sakė, labai svarbu tinkamai įstraukti į diskusijas, kuris vyksta taryboje, taip pat ir šiuose rūmose. O kalbant apie darbą ateityje, pasakytume, kad šis auditas tikrai padės dirbti ateityje. Džiugiamės, džiugiamės kad teismas e, kad auditorumai tinkamai vertina, kas vyksta e, valstybėse narėse, kas daroma su klimato kaitos politika. Taip pat vertinama yra, ar geriau E, dirbti nacionaliniu lygiu ar europiniu lygiu. Taip pat džiaugiamės, kad auditoriai dalyvauja kaip, e, kaip nepriklausomas suinteresuotas šalis. Yra daug suinteresuotų šalių, tačiau ne visos jis yra nepriklausomas. Ir štai džiaugiamės, kad šią ataskaitą padės toliau dalyvauti diskusijose dėl klimato kaitos, įvertinant barjerus ir taip pat tai yra gera priemonė toliau komunikuoti, kurio galima informuoti suinteresuotas šalis ir piliečius, kad būtų galima užtikrinti geresnį supratimą ir informuotumą. Tad be abejo, išsamei nagrinėsime šias rekomendacijas ir jas gyvensime. Dėkoju. Taip, turbūt galime baigti šį klausimą. Pane Java, ar norite pasakyti? Būtin, būtinai norite pasakyti? Minutė. Dėkuoju, kalbės kaip manoma trumpiau. Tačiau vis tik norėčiau išsakyti savo poziciją. Manau, kad vis tik tai yra kitokia atskrendama šiaip aptarinėjami įprastai. Kalbama apie labai svarbų pa, pamatinį klausimą - klimato kaitą. Kaip tik vyksta diskusijos, kokios reikia, kokios reikia klimato taisyklių naujų Europai. Ir diskusijos yra labai aštrios, tad svarbu vis pirma įsivertinti, kokia yra esama situacija, kur mes esame. Ir turbūt Svarbiausia išvada yra tai, kad be papildomų pastangų nepasieksime savo tikslų iki 50 metų ir 30 metų. Todėl diskusija tikrai labai plati, labai svarbi ir raginčiau rengti platesnę diskusiją taip pat, galbūt ir mūsų komitete. Nes reikia kalbėti ne vien tik apie klaidas, bet ir bendrai apie biudžetą ir taip pat svarbu vertinti, kas daroma su e, klimato E, kad tas priemonių finansavimu, tad e, reikia gilesnių diskusijų šio klausimu. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Javo. Taip, darbinis dokumentas bus išplatintas. Žinau, kad e, nariai taip pat dirba tai šį klausimą ties kitomis, kitomis pranešimais, tad ieškosime galimybių vėliau surenkti ilgesnės diskusijas šį klausimą. Pane Šmit, pane Lavinė, turbūt nebėra poreikio dar svarstyti šios klausimus, tad galima turbūt jau baigti šį klausimą svarstymą. Dėkuoju pranešėdė. Dėkuoju už tai, kad atvykote, pristatote šį pristatymą mums priešėdami į įtrą komitetą. Labai ačiū. Kol kas vėluome tik kokias 5-6 minutės, tad perkime prie penkto darbo tvarkės klausimo, kuris yra darbo tvarkė dėl audito po 2020 metų, ar tai misija neįmanoma. Taigi ten yra klaustukas, ar, turėtų, ar bent jau turėtų būti klaustukas, įmanoma ar neįmanoma tai misija. Pamatysime diskusijų metu, ar tai įmanoma ar ne. Štai kolegos matote prieš save programą. Pirmiausia, pristatymas. Pane Greslė neatvyko, tad labai trumpai pasakysiu Norėčiau visų pirma pasidžiaugti šio seminaro rengimu. Tai yra labai svarbus klausimas, ypač siekiant užtikrinti, kad ES lėšos būtų tinkamai leidžiamos ir taip pat siekiant užtikrinti, kad nebūtų užkraunama per daug naštos prašytojams, praškų tikėjams. Taip pat svarbu tinkamai vertinti rezultatus, pažangą vis dažniau vertiname ne tik atitikti, bet ir rezultatus. Tai yra labai svarbu. Kitas svarbus klausimas yra, kaip galima būtų sistemos suprastinti, kiek įmanoma labiau suprastinti. Taip pat kalbėsime apie audito metodą, galbūt galima ir ieškoti kitų metodų, kurie geriau vertintų riziką, labiau būtų paremti rizikos vertinimu. Taigi yra daug, daug svarbių temų kurias reikia aptarti. Tikiuosi, seminaras padės geriau išsiaiškinti šios svarbius klausimus. Tai tokios įvadinės pastabos. Dabar tik žodžiu ponui Novakov, kuris yra pranešėjas šią temą. Dėkoju pirmininkė, laba diena visiems. Džiugas Lidimas dalyvaučiu šiame seminare, sveikinu su visais ir kalbama apie audito reformas po 30 metų. Šiandien eidamas į parlamentą svarščiau, ką turime padaryti, kad šis seminaras netaptų tiesiog eiliniu seminaru, eilinės klausimais, kiek dažnai būna įvairiais e, klausimais. Pripažinkime, dažnai tai pasitaiko parlamente, kad e, būna tokių renginių, kad štai vyksta koks nors svarbus renginys, svarbus galbūt vienai ir kitai auditorijai, žaidas klausytojams. Bet aš vis galvoju, a, kas, kas po to? Ir galvojau, kokiagi galėtume e, pasi, bent vieną gerą idėją išsinešti šio seminaro. Ir na, bent viena gera idėja jau būtų gerai. Galiausiai, jeigu kiekvienas pasilėsime po vieną gerą idėją, tai galiausiai visi turėsime po dvi geras idėjas. Manau, kad ypač dabar dalintis idėjomis yra pats laikas, nes vos po keltų mėnesių jau prasidės diskusijos dėl kitos daugiametės finansinės programos. Dėl CPR diskusijos prasidės. Ir kaip tik tuomet reikės kalbėti ir apie auditą. Ir svarbus klausimas yra ne tik, ar reikia skirti vienai ar kitai programai šios dalykus, e, šias lėšas, tačiau svarbu yra vis tik viską vertinti iš naudos gavėjų perspektyvos, kad jie nebūtų tik lėšų vartotojai, kurie kažką įgyvendina. Neužtenka vien tik kontrolės jų atžvilgių. Taigi, kad užtikrintume, jog ES lėšas būtų leidžiamas kuo geriau, mūsų prieiga turėtų būti kuo nuseklesnė, kuo išsamesnė. Ir būtent dėl to užsijimau audito reformą. Taigi, kalbant apie idėjų pasidalinimą, norėčiau visų pirma išsakyti savo idėją. Na, kol kas nekalbėkime apie tai, kaip šį dalyką vadinsime. Galime kaip darbinį padirimą panaudoti Single Audit Plus. Vienas auditas plus. Nes e, tokį pat rezultatą gal, gal, vis galvojau, kodėlgi tie naudos gavėjai, vienas naudos gavėjas turi būti tikrinamas nuolat daugybės skirtingų tarnybų. Sertifikavimo tarnybos, audito tarnybos, europinių tarnybų, nacionalinių tarnybų. Girdėjau, kad kai kuriais atvejais vienas naudos gavėjas transporto sektorija, kur čia kalbant, Tuo pačiu metu buvo tikrinamas penkių skirtingų institucijų. Viskas dėl vieno projekto. Kaip manote, ar tokioje situacijoje naudos gavėjas gali tuomet tinkamai imtis veiklos ir tinkamai gyvendinti projektą ir pasiekti rezultatų? Ar vis tik e, jo pajėgumai bus daugiausia skirti atsakinėti į auditorių klausimus, kitų ekspertų klausimus? Tai sakydamas, nesakau, kad turime atsakyti audito ar e, neturime atsakyti taip pat ir griežtos kontrolės, kaip lėšus leidžiamos. Ne. Ką aš sakau, tai kad e, procedūros turi būti kuo geresnės, naudot kuo mažiau išteklių. To būtų galima pasiekti, perinant prie kontrolės, kur remtasi rizikos vertinimu. per penkerius metus, viename programos laikotarpyje, be abejo, kad e, komisijos pareigūnai, kurie užsima šiomis programomis, jau gerai pažįsta kai kurios naudos gavėjus, kurie jau ne pirmą kartą kreipiasi. Antrą, trečią galbūt. Na, bent jau tikrai tokių naudos gavėjų yra jau daug. Tai jeigu yra, tarkim, naudos gavėjai, kurie jau įrodė, kad jie, tarkim, klaidų nedaro, naudodami ES lėšas, įgyvendiname ES programas. Arba kita vertus yra gavėjai, kurie jau buvo teis, teisme e, dėl lėšų netinko panaudojimo. Gal tuomet reikia juos nu, vertinti dažniau. Galbūt buvo, tarkime, auditų metu rasta, kad e, tie asmenys naudos gavėjai sudars problemomis. Tačiau yra kiti naudos gavėjai, kurie veikia gerai. Galbūt jie gyvena penktą ar šeštą ar dešimtą projektą, kuris tinkamai patvirtintas, gerai veikia, gerai gyvenintas. Gal tuomet būtų išmintinga laikytis prielaidos, kad galbūt galima e, kiek paprasčiau žiūrėti tą naudos gavėją, aišku, ne, neišleidžiant iškių griežtumo. Žinau, kad kai kurios šios idėjos skambės kaip labai revoliucingos. Taip pat suprantu, kad kalbant apie biudžetą turime būti konservatyvus. Ne, nuo to nenutolstu. Bet mane kiek įkvėpė paskutinioji kalba apie e, sąjungos padėtį. Man tokios kalbos patinka, reikia bendrų, bendresnių kalbų. Žinau, kad buvo laikas, kai kalbos apie bendrą valiutą, apie monetarinę sąjungą, apie eurozoną, tikrai buvo nesutarančių su tą mintimi. Taip pat nesakau, kad šias naujas idėjas reikėtų nuo rytojus įgyvendinti, tačiau kažko naujo reikia. bet kuriu atveju kuo daugiau vyksta problemų su ES projektais, kuo daugiau vyksta tyrimų, tai matome, kad tai populistai gali pasigauti kaip savo ginklą. E, žinoma, galima užtikrinti geresnį e, veikimą. Ir čia norėčiau labai pasidžiaugti Europos auditų rūmais. Norėčiau taip pat pasveikinti ir atstovą. Džiaugiamės paskutinę ataskaitą, kurią parengė auditų rūmai. Pasios dešimt metų seku jūsų ataskaitas ir matau, kad dabar daug įdėto, na, padėtų daug išsamesnė analizė. Tarkime, jei kalbėtų apie 500 projektų, iš kurių 20 yra at, atvejų, kurie netinkamai gyvendinti, 5 galbūt yra uh, su, sukčiavimo atvejai ir taip pat galbūt 50 atvejų sklaidomis. Taigi matome, kad daug, daug didelį lėšų sumą patikrinta ir tam tikrai yra problemiška dalis. Tačiau nepamirškime, kad vis tik tos lėšos yra skiriamos ne tam, kad būtų teisėtai išleistos. Ne, tos lėšos yra skiriamos tam, kad būtų pasiekti tam tikri tikslai. Siekiama pagerinti žmonių gyvenimą ir taip pat siekiama pagerinti valstybių narių situaciją. Jeigu šie, šie tikslai nepasiekiami, tai nesvarbu, kad projektai gyventi teisėtai. Na, visi jūs galėsite pažinti su pranešėjais, jų biografija. Norėčiau pasakyti, kad tikrai daug tikiuosi iš šio seminaro. Tad raginčiau jūs sakyti poziciją, kiek būtų galima toli paėdėti į šią pusę, kaip greitai būtų galima tai padaryti, gyvendant šias idėjas ir kokiu mastu. Be abejo, bus tam tikras santykis, kiek reikia to pasiekti. Na, nenoriu daug laiko užimti ir Toliau steiksiu žodį kitam kalbėtojui, ponui Vozerų, auditorumo atstovui. Nebejoju, kad daug kas iš jūsų e, jį pažįstate, taip pat žinote, kaip e, puikiai e, jis dirba, rengdamas ataskaitas. Prašau, ponė Vozerų. Thank you, Mr. Novakov. Dėkuoju Jums, ponė Novakov, gerbiamasis ponė pirmininkė, ponė Von, gerbiamasis ponė Novakov, gerbėjai ponai ir ponios. Šis seminaras yra puikus, puikiai galimybė mums, auditoriams, aptarti su Jumis, kaip galima būtų geriau prižiūrėti teisėkuros procesą. Ponė Von, ponė Novakov. Nebejoju, kad taip jūsų komitetas tęs diskusijas, kurios vyko praeitais metais tarp parlamentinėme susitikime kuriame dalyvavo nacionalinių parlamentų nariai. Tuomet aš sakiau, kad valstybių narių dalyvavimas ES biudžete yra labai didelis. Ir nepaisant to, kad komisija galiausiai yra atsakinga už biudžeto biudžetą, sanglandos ir žemės ūkio politikų srityje e, būtent valstybės narės turi pateikti patikinimo pareiškimus. Galvodami apie tai, kas vyks po 2020 metų, apie dabartinę situaciją ir apie tai, kokias galimybės ir problemas jį mums pateikia, mes e, turime galvoti apie tai, kaip galima būtų sukurti geresnę vidaus kontrolės sistemą. Neseniai patvirtinta 2018-2020 metų audito rūmų e, strategija e, nori naudotis kuo daugiau informaciją, tam galima būtų tikrai patikrinti visus ataskaitų teisėtumą ir tvarkingumą. Mes norime naudoti visą turimą informaciją. Uh, kurią gali pateikti audituojami subjektai. Mums reikia stiprinti pasitikėjimą. Ir mes negalime pasitikėti e, kuo nors e, automatiškai. Mes visą dėmesį skirsime tam, kad galėtume už, e, gauti deramą vertę už savo pinigus. Ir aš galiu da, jūs patikinti, kad da, čia nebus daroma jokių nuolaidų jokiomis skroms teritorijoms. Ir Komisija turi pateikti mums visą reikiamą reikalingą informaciją. Kaip Jūs matote iš mūsų metinės ataskaitos, galima teikti, kad mes žengėme teisingą kryptimį siekdami ilgalaikių tikslų. Po 2020 metų mums reikės kai ką keisti ir aš pritariu jūsų to seminaro pavadinimui taip. Tai, tai yra mis, įmanoma misija. Nereikia revoliucijos, bet reikia evoliucijos kokie, kokių žingsnių mums reikia imtis. Ir čia a, aš norėčiau Jums priminti auditorumų parengtą 2016 metų specialią ataskaitą apie valdyseną. Tuomet mes kalbėjome apie pasiekimus rezu, rezultatus, apie tvarkingumą ir teisingumą. Ir taip pat apie tuos pačius dalykus kalbėjome atskiriuose kitose ataskaitose. Ir aš manau, kad visomis, visomis visais tais dokumentais galima būtų pasiremti tam, kad mes galėtume e, atitinkamai atlikti atitikties ir kitus auditus. Tam, kad komisija galėtų pateikti mums e, galimų klaidų e, vertinimą, reikėtų tinkamai patikrinti auditų atskiras dalis, taip pat audito institucijų ir sertifikavimo institucijų veiklą. 2015 m. metinėje ataskaitoje mes apie tai kalbėjome. Pagal dabartinius teisės aktus mes galime atlikti tokią veiklą. Tačiau mūsų nesnei paskelbtoje specialioje ataskaitoje dėl sertifikavimo institucijų mes nurodome, kokiuose sritise uh, galima būtų pasinaudoti geriausią praktiką. 2017 m. metinėje ataskaitoje mes ketiname pagalvoti apie taip, kaip sąjungos politikos srityje galima būtų sustiprinti patikinimų pateikimo grandinę. Praktikoje tai reikštų, kad audito ataskaitos turės būti teikiamos anksčiau. nes labai dažnai audito ataskaitos pateikiamos yra vėliau pasinaudojant reglamente suteikta tokia galimybė. Kaipgi mes galėsime padaryti viską, kad ši misija taptų įmanoma po 2020 metų? Čia aš kalbėsiu apie teisėkuros dalykus. Kita daugiametė finansinė programa turėtų nustatyti standartus, kurių, kuriais galėtų remtis auditoriai ir komisija reikėtų taikyti tarptautinius pripaži, pripažintus standartus ir rinkti deramus dokumentus. Kol kas to pakanka. Mūsų ankstesniuose, ata, ankstesniuose ataskaitose mes kalbėjome apie tai, kad ateityje galima būtų derinti ES strategiją, daugiamet finansinę programą ir komisijos ir parlamento veiklos e, ciklus. Taip mes galėtume ne tik užtikrinti deramą lankstumą biudžete, bet ir pasiekti nustatytus tikslus. Biudžeto, biudžeto skirti teisės aktai sudaro pagrindą atliekamai priežiūrai. Ir jei mūsų pasiūlymus nebus atsižvelgta, tuomet aš norėčiau Jums priminti, kad mes turime ir bendro audito ataskaitas ir taip pat e, galimybė renkti atskiras ataskaitas dėl e, iš komisijos išlaidų žemės ūkio srityje. Gerbėjai ponai ir ponios, e, auditas po 2020 metų yra įmanoma misija. Mes turime keisti savo darbo tvarką, dėkdami geriausią praktiką visose išlaidų sritise ir teikdami, pasiekdami rezultatus numatytų laiku. Mes norime sukurti gerai funkcionuojančią sistemą, kurie remiantis komisija galėtų atlikti jai patikėtų kontrolės funkciją. Ir kad e, taip mes visi kartu galėtume užtikrinti, kad e, mūsų iš, uh, pasiekti rezultatai būtų, galima būtų jais kuo geriau pasitikėti. Ir ponui Novakov aš galėčiau pasakyti, uh, štai ką jūs sakėte, kad jūs nenorite, kad šis seminaras taptų tiesiog dar vienu seminaru. Ir aš galiu jūs ir parlamento norius patikinti, kad audito rūmų darbas bus nulatinis priminimas jums, kad kažką reikia daryti. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Novakov už jo šiltus žodžius apie mūsų 2016 metų metinę ataskaitą. Taip pat dėkoju šio komiteto nariams ir Europos parlamento nariams apskritai už tai, kad jie teigiamai vertina mūsų 2016 metų metinę ataskaitą. Ir galiu Jūs patikinti, kad mes ateityje sieksime renkti tokias ataskaitas, kurias jūs, jūs galėtumėt uh, pritarti da, dar su didesniu įsitikinimu. Dėkuoju. Dėkuoju už šią įžangą. Dabar žodis komisijai. Dėkuoju. Labą rytą visiems. Komisija labai džiaugiasi galėdama dalyvauti šitoje uh, diskusijoje ir e, džiaugiasi galimybę pakomentuoti vieną iš svarbiausių šio projekto aspektų. 15 e, metais reglamentas buvo peržiūrėtas ir e, buvo tuo būdu suteiktas pagrindas e, tam vieno pagrindo požiūriui. Buvo pasakyta anksčiau, jog administracinė našta yra mažinama ir pagalbos gavėjai gali teikti daugiau dėmesio e, tikram darbui. Tačiau yra tam tikrų finansinės rizikos aspektų ir dėl to nukenčia tinkamas finansinis valdymas. Kaip ir buvo pasakyta anksčiau, įvairūs audito ir tikrinimo lygiai yra pagrindinė susirūpinimo e, priežastis. Aš dabar nekartosiu tos, ką sakė kalbėtojas, tačiau suinteresuotos pusės e, yra pateikusios savo pozicijas ir e, informaciją apie tai, kaip įvairūs auditoriai atliko savo darbą. Tačiau mes turime žiūrėti į, į teigiamus e, rezultatus e, taip pat. Mes negalime klai pasitikėti audito rezultatais, kuomet e, tą auditą atlieka tos organizacijos, kurių mes nepažįstam. Yra Eksante auditas arba tokia audita atlieka kartais nacionalinės e, institucijos, pavyzdžiui, redžio veiklos srityje. Tad e, mes e, turime dabartiniam reglamente jau nuostatas, kurios leidžia pasitikėti eksante tikrinimo plotmėje. Kito, kitos institucijos, kito auditoriaus atlikto audito rezultatais. Aišku, mes čia darome nuolaidą taip pat į, ir į sektoriams taikomas specifines taisyklės. Mes e, siūlome finansinio reglamento peržiūrą ir siūlome kryžminį auditą, siekdami užtikrinti, kad komisija galėtų panaudoti tokią audito rūšį savo tikslams, tačiau reikia, kad jisai būtų atliekamas remiantis tarptautiniais standartais, kad jie atliktų nepriklausomi auditoriai, kad būtų e, pateikiami racionalūs patikinimai ir e, kad e, apimtų ES e, duomenų naudojimą. Tai yra tokie baziniai reikalavimai, siekiant e, užtikrinti, kad e, būtų sustiprintas pasitikėjimas. Ir e, tai yra ir čia labai svarbus privalomumo aspektas, kad tai turi būti pagrindas, o ne tik tai gali, kalbant apie kai kurios partnerius, sukčiavimą ir pažeidimus, tai e, mes e, šiuo pasiūlymu e, tik tai sustipriname tą kryžminį e, aspektą. Toliau e, pareigūnas, kuris suteikia leidimą. Šiuo aspektu mes turime bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis. Mes e, manome, kad e, čia labai svarbus yra pasitikėjimas partneriais, kurie e, įvedina šitos dalykus remiantis sukaupta patirtimi. Nes sakykime, jeigu rizika yra ta, jog nebūtinai pasitikima visomis tikrinimo dalimis ir tuomet reikia audito. Finansinė dalis yra susijusi su e, visomis e, valdysenos proceso pusėmis. Aš e, jau sakiau, jog e, tai yra susiję su pasitikėjimu ir atitinkamu požiūriu. Aš e, manau, kad pavyzdys kalba aiškiausiai, tad sakykime, kad čia kalba sukasi apie tartautinę organizaciją, nevyriausybinę organizaciją E, organizacija ir gali būti penki auditai atlikti, vieną atlieka komisija, kita tarptautinė organizacija, kitą auditą atlieka kitas galimas donoras, kitą e, išorinis auditorius ir vieną e, iš to audito atlieka Europos audito rūmai. Tai daro paramos e, gavėjui, e, tai paverčia paramos gavėjų gyvenimą ne, neįmanomu, labai sunkiu. Todėl mes ateityje siūlome, kad būtų atliekamas vienas auditas ir e, tas kryžminio pasitikėjimo požiūris, kad būtų įtvirtintas. Ir kad tai būtų atliekama remiantis taip pat nuostatomis, kurios taikomos regioniniam ir žemės ūkio sektoriui šiame kontekste esminės svarbos dalykas yra tai, jog turi vykti dialogas tarp auditorių. Aš e, girdėjau tą patį tvirtinant ir pono Meir. Pona Meir, mes e, turime tokį dialogą palaikyti su viso, visokių lygmenų e, auditoriais ir regioninio, ir nacionalinio lygmens auditoriais, su komisija, audito rūmais, todėl kad e, čia kalba sukasi apie e, tam tikrus aspektus susijusius su teisiniu netikrumu. Ir aš norėčiau žinoti, ką jūs apie tai galvojat. Viena gera rekomendacija buvo pateikta aukšto lygio darbo grupės ir čia kalba sukasi apie e, Europos kai kurių fondų supaprastinimą. Toje grupėje ponas Odi dalyvavo, buvęs parlamento narys. Tad bendradamas galiu pasakyti, jog tai labai svarbu, stiprinant pasitikėjimą tarp e, tikrintojų. Ir čia didesnis dėmesys yra skiriamas prevencijai negu kontroliai ir e, taip pat proporcingumui ir audito kokybei. Mm, visa tai yra naudinga mums, nes bus e, ir mažiau klaidų, ir mažiau administracinės naštos. Ir čia, mano nuomonė, mes turėtume užtikrinti teisinį užtikrintumą. Tai labai svarbu ir paramos gavėjams, ir audito grandiniai, proporcingumą taip pat, nes tai yra visos šitos koncepcijos pagrindas. Ir uh, Toliau supaprastinimas. Supaprastinimas tiek paramos gavėjams, tiek e, atskaitomumo užtikrinimas e, aukštų lygių bei prevenciniai veiksmai, kurie turi būti atliekami siekiant geresnių e, konkrečių rezultatų vietose. Ir ki, ki, kitai, e, finansiniai, kitam finansinės programos laikotarpiui mes turime užtikrinti e, sąnaudų ir naudos geresnį santyki. Keletas žodžių, kaip mes tai padarysime, mes turime e, žiūrėti, koks yra klaidų ir pažeidimų lygis ir turime bandyti e, gerinti padėtį šitais e, aspektais. Mes taip pat norime, kad būtų diferencijuojami rizikos faktoriai e, ir e, kad būtų optimizuojamos sąnaudos. Taip pat norime e, supaprastinti e, įvendimo mechanizmą, nes kol kas jis yra per daug e, sudėtingas. Ir mes manome, kad čia reikia atitinkamą atitinkamų kultūrinių pokyčių, keičiant visą sistemą. Dėkuoju. Dabar ponia Bochman iš Agri generalinio direktorato. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gėmės atpranešėjai, girmė ponai ir ponios. Savo pasisakymę Aš nepasant jūsų prašymą, nepasant jūsų prašymą kalbėti apie auditą, aš kalbėsiu apie patikinimą, o ne apie auditą. Nes mūsų užduotis yra ne tik auditą, bet e, pateikti patikinimą. Ir todėl Žemės ūkio generalinėme direktorate mes pradedame nuo darbo su mokėjimo agentūromis, kurios veikia valstybėse narise, o ne nuo darbo su auditoriais. Ir iš esmės mes pradedame nuo mokėjimo agentūrų, tikriname, kaip jos atlieka kontrolę, po to periname prie sertifikavimo institucijų ir tik po to prie komisijos ir uh, audito rūmų. Taigi, iš esmės mes turime vieną patikinimo modelį, kuris yra taikomas dviems, abiems fondams. Tai reiškia, kad administravimo ir kontrolės sistemos abiejų fondų yra vienodos, nes tie abu fondai turi tos pačius naudos gavėjus. Taigi mes e, stengiamės užtikrinti, kad e, BŽUP naudos gavėjai galėtų žinoti labai aiškiai, kurią instituciją reikia kreiptis. Taigi, kaipgi, kaipgi dabar veikia tas patikinimo pateikimo modelis. Aš turiu nemažai skaidrių, galėsite su jomis susipažinti vėliau, bet iš esmės viskas atrodo taip. Mokėjimo agentūroms yra taikomos akreditavimo, taikomi akreditavimo kriterijai Ir mes pradėjome taikyti tos kriterijus 95 metais ir kiekvieną kartą, kai agentūros gyvenimo naujo programą nereikia gauti naujos akreditacijos, akreditacijos, naujos akreditacijos reikia tik tuomet, kai keičiasi agentūros struktūra ar kit, kai kuriais kitais apibrieštais atvejais, kai mes galime nuspręsti, kad reikalinga yra nauja akreditacija. Akreditavimo kriterija yra pagristi tarptautiniais koso standartais. Uh, Ir čia šitoje skaidrėje jūs matote, kokie tai yra kriterijai. Iš esmės vis, e, da, da, yra labai aiškiai apibriešta, kas yra susijęs su vidaus aplinka, su kontrolės e, da, veikla, su informatumu ir e, komunikavimu bei su stebėsenu. Taigi, iš esmės, mes pradedame dirbti ne nuo audito, bet nuo, nuo darbo su akredituotomis mokėjimo agentūromis. Tos akredituotos mokėjimo agentūros yra atsakingos už valdymo ir kontrolės sistemas. Ir mes taip pat reikalavome, kad jie e, atliktų, patikrintų visus administracijos dalykus 100 procentų ir tik 5 procentus naudos gavėjų patikrintų vietoje. Be to, ta, mes turime integruotą administravimo ir kontrolės e, sistemą ir tos sistemos taikomos abiems fondams ir tokia sistema pasiteisina, bet apie tai kalbėsiu vėliau. Be abejo, mes naudojame taip pat ir nauji, naujausiamis technologijomis atliekant e, patikrinimus ir net ir, pažiūrėjau, kai mes kalbame apie patikrinimą vietoje, mums nebūtina kiekvieną kartą tenai vykti, mes galime pasinaudoti naujausiamis technologijomis tam, kad galima būtų kuo mažiau žesnę naštą užkrauti naudos gavėjui. Toliau, sertifikavimo e, institucijos. Uh, Nuo 2015 metų sertifikavimo agentūros taip pat atsižvelgiant finansinį reglamentą patikė mums patikinimus dėl teisėtumo ir tvarkingumo. Aš manau, kad tai yra labai gerai ir šiandien mes jau galime pasakyti, kad da, Ajax 2016 metais, pavyzdžiui, 62 procentai visų išlaidų pateko į e, jų kompetencijos sritį ir specialioje auditorumo ataskaitose pateiktos rekomendacijos, atsižvelgiant kurias mes patobuliname savo teikiamą sertifikavimo vado, institucijoms vadovą ir sertifikavimo agentūros šiandien veikia labai gerai ir jos vaidina svarbu vaidmenį, siekiant gyveninti bendro audito modelį. Ir šiandien jau galime pasakyti, kad sertifikavimo institucijos auditų traktuoja tik tai tuos naudos gavėjus, kuriuos patikrino, jau patikrino mokėjimo agent, agentūros. Ir sertifikavimo institucijo tikrina tiesiog, kad mokėjimo agentūros tikrinkamai atliko joms patikėtas funkcijas. Penkiasdešimt devyni sertifikavimo uh, uh, subjektai šiuo metu egzistuoja toliau ir Mes dažnai kalbame, kad mes esame galutinis sergitos to, kad viskas vyktų teisingai, bet iš tikrųjų jūs atliekate tą galų kontrolės darbą. O mes tiesiog darome viską, ką galime komisijoje, mes e, remiamės bendrojo audito modeliu ir mes stipriname mokėjimo agentūrų patikrinimą ir, ir mažiname sertifikavimo institucijų patikrinimą. Aš, patikrinimą aš paaiškinau, kodėl. Ir mes taip pat atsižvelgiame atlikdami patikrinimus į visus rizikos veiksnius ir taip pat taikome tam tikras korekcijas, kad tai yra reikalinga. Tai tokia, tokia turime struktūrą ir galiu sakyti į pranešėjo pastabą, kad taip, kai kuriuos ta, ūkininkus tikrinsime keturis kartus per metus dėl, dėl to, kad jie ir patek, jau pateko į tą mano išdėstytą piramidę ir pagal taikomą tvarką juos galima bus tikrinti, bet kitų 8 milijonų ūkininkų mes netikrinsime keturis kartus per metus. Ir Žemės ūkio generalinis direktoratas stengiasi kuo dažniau naudoti nuotolinės technologijas ir e, taip pat naudotis e, mokėjimo agentūros sertifikavimo institucijų teikiamą informaciją. Toliau, pagrindiniai rezultatai. Tai yra nepaprastai svarbu, ypač kai kalbame apie dabartinę patikinimo sistemą. Ar veikia ši sistema? Taip, mes manome, kad mes turime labai gerą tvirtą struktūrą. Mes e, da, sumokėjame da, visus, visas, išmokėme visas lėšas ir kaip ir 98 procentų visų tiesioginių mokėjimų buvo jau atlikta. Kaimo plėtros srityje mes jau uh, uh, uh, sumokėjome 18,11 milijardų. Uh, 97,5 procento viso bežaupų biudžeto jau gavo patikinimą ir da, jūs galite da, kitus skaičius rasti mūsų uh, metinėje ataskaitoje matome, kad mažėja ir klaidų lygis ir iš esmės tendencijos yra teigiamos. Dėl kaimo plėtros srities čia situacija gal nėra tokia, kokia galėtų būti. Klaidų lygis yra mažesnis nei 5 procentai ir, kaip sakė mūsų generalinis direktorius, mes galvojame apie tai, ar įmanoma, naudojant dabartinius teisės aktus, dar daug daugiau sumažinti tą klaidų lygį. Taigi, iš esmės mes turime patikinimo modelį, kuris duoda teigiamą matuojamų rezultatų ir kuris užtikrina deramą finansinį valdymą. Ir aš jau minėjau, kad gyvendinta yra 67 procentai visų programų ir iš jų lėšų įsisavinimo lygis siekia 92,5 procento. Taigi ta, mūsų ta, biudžetas tarnauja mūsų ūkininkams. Ir dar pažiūrėkite į šią skaidrę, ten maža, maža ta žvaigždutė turėtų būti pažymėta prie 4,16, o ne prie 3,9. Ankstesnio, jūs galite palyginti tuos skaičius, nes da, iš ankstinio finansavimo rodikliai čia da, skiriasi. Ir iš esmės matome, kad da, kad kai kurie skaičiai šiek tiek sumažėjo ir, ir dabar kalbėdami apie mūsų evoliuciją. Šiemet mes buvome susirūpinę dėl tiesioginių mokėjimų. Pirmą kartą klaidų lygis padidėjo po įvykdytos reformos, o kaimo plėtros srityje. Tai mūsų nugastavimų turėjome mažiau ir tai atsispindi skaičiuose. Toliau da, uh, kokia ateitis mūsų laukia ir kodėl mes turime kažką keisti. Na, čia reikia kalbėti apie administravimo kontrolės sistemos e, kaštus, apie tai, kiek jį kainuoja. Ir e, mes galime pasakyti, kad e, tai, tai kaštas susidaro ne dėl to, kad mūsų kontrolės taisyklės yra pernelik sudėtingos, nes jeigu mūsų kontrolės taisyklės bus su, supaprastintos, tai gali pakengti mūsų galimybėms pasiekti deramą patikinimą. Reikia pasakyti, kad BŽUP taikomi labai labai įsamos kriterijai, mes turime labai konkrečias taisyklės, labai konkrečius tikslus ir tai reiškia, kad mes turime atlikti labai taip pat konkrečius patikrinimus. Ir tokiomis aplinkybėmis sunku būtų pigiai tai padaryti. Be abejo, galima būtų pritaikyti naujausias technologijas ir šiek tiek bandyti sumažinti kaštus. Taigi, ta, ką mes galvojame apie mūsų ateitį, kokios yra mūsų ateities perspektyvos, apie tai norėjau išgirsti pranešėjais. Na, čia dar išlieka nemažai e, ne, ne, neaiškių klausimų. Mes galime sumažinti kontrolės kaštus, tik jeigu mažinsime reikalavimus švelninsime reikalavimus. Nes aš jau minėjau, kad dabartinis modelis yra toks griežtas tam, kad mes galėtume uh, pasiekti deramą patikinimo lygį. Ir jei bus um, uh, švelninama kontrolė, bus sumažės ir mūsų galimybės gauti uh, deramus patikinimus. Ir jūs taip pat mūsų klausėt, ar jūs gebate pasiekti nustatytus tikslus? Šiuo metu mes galvojame apie taip, kad ar galima būtų pasiekti tų tikslų kitais būdais, kad gal nereikia, užuot skiria visą dėmesį labai įsamioms taisyklėms, reikėtų galvoti apie platesnius bažaupų tikslus. Ir taip pat nagrinėjame šiuo metu, ar, ar reikėtų šveln, šiek tiek mažinti mūsų iš viršaus iš Europos komisijos vykdomą kontrolę. Ypač atsižvelgiant tai, kad visa sistema iš esmės veikia gerai. Bet labai svarbu turėti tą labai patikimą gerą struktūrą, kurioje galima būtų pasitikėti mokėjimo agentūromis, sertifikavimo institucijomis. Taigi šiuo metu mes bandome surasti atsakymus visus šios klausimus. Galvojame iš tikrųjų, kaip galima būtų patobulinti visą sistemą ir galvojame, reikia, reikėtų kažką joje šiek tiek pakoreguoti ar reikia galvoti apie kitas taisyklės. Dėkuoju. Čia e, kalba sukasi apie plataus masto praktinį modelį. Tos tikrinimo rūšis, kurios yra specializuotos e, žemės ūkio e, sektoriui, gyvulininkystės pavyzdžiui, tai e, procedūrų požiūrių čia buvo iškilę tam tikrų e, problemų. Ajax sistema yra taikoma ir komisija bando užtikrinti har e, harmonizavimą ir um, šitų in informacinių sistemų taikymas rytyje, tačiau kol kas vis dar yra pakankamai didelis e, klaidų lygmuo. Good morning, Mrs. Chair. I'm sorry I, uh, I, I came in disguise, but... Dėkoju, ponia pirmininkė. Taip, užsimaskavau šiandieną, taip dabar atrodysiu. Dėkoju pirmininkiai, dėkoju pranešėjai už šėdamo seminaro rengimą. Turiu skaidrių, kurias raginčiau turbūt vėliau peržiūrėti ir pats stengsiuosi kalbėti kuo trumpiau. Norėčiau pasakyti, kad kalbant apie žemės ūkį, reikia aiškiai aptarti, apie ką kalbama. Na, tema šio seminaro yra audito reforma, bet reikia aptarti suprama, kas yra auditas ir kas yra reforma. Na, kaip spręsiu dėl audito. Tai esu dabar direktas atsakingas už auditą, bet galbūt reikėtų tapti direktam atsakingu už patikrinimą, kaip kad buvo prieš tai kalbėta. Bet kad jau tarsi suprantama, kas yra auditas, tačiau vis tik sistema yra daug didesnė ir sudėtingesnė negu vien tik auditas. Kalbant apie sanglus politiką, auditas ir patikinimas gaunamas remiantis tomis tarnybomis, kurios administruoja tas programas ir bendrauja su naudos gavėjais. Ir jie turi atlikti tikrinimus, veiklos tikrinimus dėl visų e, atliekamų veiklų. Čia remiamasi reglamentu 473 ir čia remiamasi e, mokėjimo prašymais gaunamas iš e, naudos gavėjų. Štai atlikome tokį vertinimą, kad jeigu, tarkime, yra trys mokėjimo vertinimai iš vieno dos gavėjo, tai gali vesti prie 3000 atskirų e, vertinimų su jūsų programa ir nepamirškime dar taip pat ir tikrinimų vietoje, tačiau kurie vyksta e, atliekami ne visiems, tačiau administracinį tikrinimą atliekami visiems naudos gavėjams. Taip pat turime įstikinti, kad e, administruotojų tarnyba tinkamai atlieka vertinimus, tačiau reglamentas dabar e, vis tik nenumato to, kad reikia atlikti papildomą tikrinimą. Ir dėje būtent taip ir daroma. Ir matoma, kad kurios e, institucijos, kaip vyksta, ir tikrina vietoje naudos gavėjus. Kitas dalykas. Atskirų programų tikrinamos kaip ir naudos gavėjo tikrinimas. Ir kalbant apie patikrinimą, kurį galima gauti iš pačių administracinių tarnybų ir jų tarp institucijų tikrinimo. Galime atlikti sistemos funkcionavimo auditą, kuris prieš tai, kur prieš kurį eina anksčiau e, šikstinis auditas pagal įvairius kriterijus, pavyzdžiui, mes ūkija, kurie yra įtraukti reglamentą. Taigi, gyvenant programą atliekama sistemos auditas ir taip pat kasmetiniai auditai atliekami tam tikriems, tam, pavy, tam tikroms, tos gamybų grupėms. Tuomet remiamasi šio sisteminio auditu, taip pat mokėjimo auditu, ir e, reikia pateikti šios rezultatus kasmet iki 10 metų. Komisija tuomet atlieka visą tą auditą, tikrina audituojančias institucijas ir taip pat visą sistemą ir siekime užtikrinti, kad e, patikrinimo lygis yra pakankamas ir rengiama kasmetinė ataskaita, kurią rengia auditorumai. Jie vertina, auditorumai vertina visą sistemą, kaip aiškino ponas Lazaru. Jie vertina, kaip veikia sistema ir mes labai Džiaugiamės, kad auditas, kad auditų rūmai vis labiau tikrins mūsų atliekamus patikos temos tikrinimus. Dabar porą minučių dėl administracinio tikrinimo ir audito. Nes kalbant apie auditą, vis tik apima visą sistemą, o administraciniai tikrinimai vis tik yra kitas dalykas, kurie gana sudėtingi, tačiau nėra labai efektyvus todėl kad e, turbūt nereikėtų jau daugiau to daryti. Kalbam apie šimtus tikrinimų per metus, tikrai to pakanka. Tačiau kokybė turėtų būti geresnė. Tai tikrai turėtų ir galėtų būti geresnė. Svarbus šis dalykas yra taisyklių supaprastinimas. Kuo santykias taisyklės, tuo santykias įvertinimas, tuo daugiau problemų. Ir nu čia pateikti pavyzdžių iš Škotijos ir Ispanijos, kurie pasakė, kad uh, viena kitos rytyje išlaidų tikrinimas yra per sudėtingas, todėl aš nedeklaruoti išlaidų, nes sistema veikia per daug sudėtingai. Kitas dalykas, reikia pasiremti omnibus. Tikimės, kad taip to bus galima numatyti geresnę sistemą. Reikia numatyti suprastą kaštų tikrinų modelį, kuris numatytų mažesnį klaidų skaičių. Ir tai taip pat reikštų, kad reikės mažiau audito, nes, kaip patino audito rūmai, ta sistema generuoja mažesnį klaidų skaičių. Kitas dalykas - sistemą pačią paprastinti. paprastinti nes matome, kad tokia sistema labai sudėtinga, veikia labai daug skirtingų veikėjų, skiriasi profesionalumas ir tai gali generuoti klaidas. Toliau, kalbant apie auditą, pirmiausia, aptarsi audito institucijas. Ketvirtų metų kol kas turime duomenis, nes kol kas dar neturime pakankamų duomenų apie naują periodą. Tačiau matome, kad e, gauname bet apie 500 sisteminių auditų per metus ir tai yra labai daug naudingos informacijos, kurią galime remtis vykdami sistemos auditą ir jie remiamės. Audito tarnybos taip pat turi vertinti tam tikrą programų skaičių. Pažiūrėkime skaičius. Kalbame 250 maždaug tūkstančių operacijų, kurios pateikė informaciją ir iš jų audituoti buvo daugiau nei 7 tūkstančiai operacijų. Vadinasi, kalbama, kad apie 23 operacijas per vieną iš vienos programos. Vadinasi, mažiau 3 procentai. Bet klausimas, kurgi ta didžioji našta? Iš vienos pusės matome, kad administracinės eh, tikrinimas vyksta 100 procentų, o šie tikrinimai užima tik 3 procentus. Ir e, tuo būdu galima gauti civilinį patikrinimą dėl 29 procentų e, sumos, o tai yra labai aukštas lygis. Lyginant su tuo, kokie numatyti įsipareigojimai reglamente, ten kalba apie 10 procentų. Toliau. Audito apimtis. Tai priklauso nuo sistemos kokybės, nuo decentralizavimo ir nuo to naudojimas visomis komisijos gairėmis kurias komisija patikė audito tarnyboms, kad sumažintų jų darbo kiekį ir ištikrintų patenkinamą patikimo lygį. Toliau paėkime prie komisijos audito. Sakoma, kad komisijos auditas darė papildomas sluoksnis virš to, ką daro valstybės narės. Tačiau komisija yra tik 85 auditoriai, kurie turi atlikti visą, visą reikalingą darbą dėl visų tų daugybės uh, sistemos auditų, metinio auditų ir klaidų atveju ir taip pat jie turi atlikti visus auditus vietoje. Tik trečdalis darbuotojų gali atlikti auditus vietoje ir 15 metais atlikome 200 auditų ir 230 operacijų vietoje vertiname mažiau nei 0,04 procentai operacijų. Pone pranešėjo, jūs klausėte apie techninius limitus, ką galima padaryti, tad ir norėjau pateikti šią informaciją. Kurgi problema? Ar tikrai problemiška yra tie papildomi 0,04 procentai auditų, kurie vyksta iš komisijos pusės? Ar tai tikrai didelė problema? Toliau 1,481 straipsnis. kuris numato, kad jeigu komisija audituoja tam tikrą operaciją, tai tuomet jau nacionalinis tarnybas nebegali papildomai to audituoti. Taip pat mums labai svarbu užtikrinti vieno audito principą. Negalime iškaisyti išteklių, turime pasitikėti ir remtis audito tarnybų darbu, kurios yra tikrai mūsų partneriai valstybėse narėse. Kitas dalykas auditui svarbu ne tik vertinti dokumentus, bet ir taip pat pateikti, remti, teikti konsultacijas tarnyboms, audito bendruomeniai visai, taip pat ir teikti informaciją apie rezultatus duomenis, taip pat e, užsimti su kova su skčiavimu, tai naujiena yra, ir taip pat dalintis audito informaciją su visuomenė, kad jie galėtų geriau su, sužinoti, kad dedas ir taip pat reikia aiškinti audito taisyklės. Taigi, norėčiau nu, patikslinti keletą dalykų, baigdamas. Matote, kad tarp 6-7 metų labai sumažėjo sklaidų skaičius, kaip praneša auditorumai. Nuo 12 procentų iki 4,8 procentų. Didžiulis pokytis auditorumų numatyti skaičiai bei komisijos vertinamas rizika. E, rizika vertinimai persidengia, vadinasi, kad e, tie skaičiai yra, turėtų būti daugiau mažiau teis, teisingi ir tai galima pakankamai gerai vertinti riziką kylančią mokėjimus. Tačiau, ačiū pasakyti, kad visa, visa tai vyksta todėl, kad buvo sustiprinta valdymo ir kontrolės sistema. Kita vertus, tai kelia didelę naštą ir administracijai, ir naudos gavėjams. Tad reikia numatyti tinkamą pusiausvyrą tarp audito, kontrolės ir kontrolės kaštų, tarp e, patikos lygių ir klaidų lygių, kurias galime priimti. Tai bėginos dalykas, dėl kurio komitetas turėtų diskutuoti. Komitetas vis tik sprendžia, kad reikia mažinti audito lygį, audito naštą, nes ilgus metus buvo raginama komisija valstybės narės, kad reikia mažinti ladų skaičių. Ir kad turi būti išneštas taisyklės. Taip, su to sutinku, kad tai turi būti padaryta, tačiau taip pat reikia neprikščiauti per daug naštos naudos gavėjams. Taip pat reikia užtikrinti, kad ladų nebūtų, kad mokymai būtų teisėti. Taip pat užtikrinti reikia teisinį tikrumą. Ir reikia užtikrinti, kad naudos gavėjai naudotų programas, nes kad jie nebenori to naudoti, nes jos pasidaro per statingos. Ir taip pat reikia užtikrinti rezultatus, kaip jau komitetas sakė. Taigi, por klausimų. Ar pirmiausia reikia galvoti apie auditą ar apie bendrai e, valdymo kontrolės sistemą? Nes auditas vis tik yra antras žingsnis ir mes turėsime pristeikyti prie valdymo kontrolės sistemos pokyčių. Taip pat tai priklauso nuo modelio, kurį imsimės, kurį galbūt numato išorinis auditorius numatomi modeliai, kaip imti pavyzdžius auditui. Taip pat kila klausimas, kokio audito tipo reikia. Ar norite, kad, kad kalbėtų apie kiekvieną eurą, kad jis būtų tikamai e, išleistas, ar e, galima viską numatyti tam tikro laik, e, lankstumo, ar bendrai ir, ir remtis mokėjams. Na, kitas dalykas yra teisėtumo klausimai, bet jau čia nebe mano sritis yra. Manau, galbūt klausimas yra pasiekti rezultatų gerą lygį po kiekvieno laikotarpio matome, kad visi pokyčiai reiškia, jog reikės metų metais užtruks prisiderinti prie tų pokyčių. Su naujasis pokyčiais. Vėlgi matome, kad uh, tikrai užtruks labai ilgai, kad bus pritaikyta. Kitas dalykas, ką numatyti ES lygio, ką paliks valstybės narėms, kokį minimą ES lygio numatyti. Kitas dalykas, uh, kokius numatyti e, metodus programų. Žinom, dabar bandoma tą patį modelį pritaikyti visos programos, tačiau žinome, kad ne viskas kam tinka, nes kurios programos duoda labai gerus rezultatus, o kai kurios ne, kai kuriams reikia daugiau dėmesio. Bet kuriu atveju labai prašyčiau persvarstyti naštą. Turbūt šimtaprocentinė administracinė tikrinimo našta yra per didelė, galima būtų mažinti ją. Na, tokia mano asmeninė nuomonė šiuo metu. Ir kitas dalykas, perskaityti tai e, tos obsesijos auditu. Auditas turi užtikrinti patikinimą visais lygiais. Nes jeigu auditas remiasi vien tik rizikos vertinimu, tai tuomet galima įvertinti, kokia situacija su tomis operacijomis, kuris vertinas kaip rizikingos, tačiau negalima vertinti pati, patikimo dėl kitų operacijų. Nors be abejo, rizikos keliančiams veikėjams reikia skirti daugiau dėmesio. Supaprastimas taip pat labai svarbus dalykas, esmės svarbus dalykas, nes tai padeda u, taip pat perkeldėmėsi nuo teisėtumų užtikrinimo iki rezultatų užtikrinimo, bet to tai didina teisinėškumą visiems. Tačiau tarkim, dėl to teisės aktai turi būti kuo tikslesni, kuo aiškesni ir čia turi padirbėti komisija ir parlamentas visi kartu, kad procedūros būtų visiems labai aiškios. Taip pat pasižymėjau, jog Pritarta. Taip. Suprantu, kad suprasta, kad šitą apskaitą, kol nėra privaloma, reikia numatyti tai šį modelį kaip privaloma. Ir turint galvoje, kad šis modelis numato mažiau klaidų, kyla klausimas, galbūt tuomet reikia nebetaikyti papildomų auditų. Štai, kad šį modelį gali tik remtis administraciniais tikrinimais. Ir kitas dalykas, regioninė politika yra atskirų atvejų, svarbių ypač e, sanglaudos politikos atveju, kur visas procedūros yra dar sutingesnės. Ir matome, kad e, tas atveju tai pataikoma ta pati sistema, tai turbūt reikėtų pergalvoti, reikėtų atkreipti dėmesį į šių programų konkre konkrečius bruožus. Labai dėkoju išdėmesį. Dėkoju. Taip jau būna. Visi kairė sako, kad kalbės trumpai, kalba ilgai. Toliau ponas Bureš, Čekijos finansų ministerijos audito tarnybos atstovas. Žodis jums, prašymą taip pat pristatyti. Paaiškit, kiek laiko dirbote šį darbą. Dėkuoju už teiktą žodį, dėkuoju už tai, kad pakvietėte mane į šias diskusijas dėl ateities diskusijų, dėl galimų reformų, dėl galimų struktūrinių fondų audito pasikeitimų. Aš esu atsakingas už struktūrinių fondų ir Norvegijos fondų auditavimą. Jau beveik dviejus metus dirbu šioje, šioje pareigybėje. Norėčiau trumpai pristatyti kontekstą. Esu čia vienintelis valstybės narės atstovas, norėčiau dėl to išsakyti šiek tiek bendrų pastabų apie tai, apie kokias sumas kalba eina. 25 milijardai eurų nuo 7 iki 13 metų laikotarpiai. tai labai nemaža Čekijos biudžeto dalis. Taip pat būtent todėl svarbu valstybės tom dalyvauti šiuose diskusijose. Toliau, konteksto šiek tiek dar norėčiau pasakyti pirmiausia, kad Čekija turėjo problemų nuo 8-12 metų e, naudodama struktūrinius fondus, tuomet reikėjo labai greitai pakeisti audito tarnybas, jų sistemą, taip pat e, administruojančią tarnybą. Visų pirma, klausimų kėlė e, nepriklausomumas Kai kurie audituojami subjektai patys dalyvavo e, tarybų veikloje. Kita problema buvo vadybiniai pajėgumai, kvalifikacijos trūkumas, techninių žinių trūkumas iš auditorių pusės. Reaguodama į komisijos kritiką, Čekija įvykdė tam tikrų pokyčių ir mūsų audito tarnyba centralizavo šias funkcijas. Nuo 13 metų Čekijos audito tarnyba dabar yra e, finansų ministerijos pavaldume ir taip pat buvo iš esmės peržiūrėtos e, darbo metodologijos. buvo skirta pakankamai išteklių, kad būtų galima užtikrinti, jog audito tarnyba galėtų tinkamai veikti. O tai padėjo labai pagerti situaciją. Padėjo užtikrinti didesnį patikimumą, didesnį nuseklumą gyvenant procedūras. Buvo išlaidyti kai kurie nesutarimai ar nu, problemiškas interpretacijos. Ką norėčiau pabrėžti? Pirmiausia, tai nereikėtų kalbėti apie didelės revoliu revoliucijas. Geriau, daug geriau yra evoliucija, o ne revoliucija. Kaip matote, kokie atlikti pokyčiai. Pirmiausia, matote sertifikuotas išlaidas, paskui jau audituotus fondus, toliau yra ekstrapoliuojami duomenys. Kalbame apie 14 metus. O čia matote kiek tos eilutės augo. Taip pat matėte klaidų skaičių. Matau, kaip jis mažėjo. Iš esmės mažėjimo dėl to, kad buvo daugiau išlaidų sertifikuojama. Ką apie tai galėčiau pasakyti? Na, iš mūsų perspektyvos matome, kad vyksta teigiami pokyčiai auditos srityje. Ir būtent to ir norime, norime tai teigiamų pokyčių, o ne revoliucijas. Nenorime jokių šokų, jokių staigių didelių pokyčių. kurie galėtų vėliau kelti problemų. Toliau. Kogi tikimės iš ateities? Pirmiausia, kil klausimas, kaip išspręsti e, pastangų dubliavimo problemą audito procedūrose. Vieno audito principo taikymas esminis dalykas. Čia labai svarbu ir pasitikėti kitomis tarnybomis. Tai taip pat minima ir 148 straipsnyje iš reglamento 1303 Šiuo reglamentu remiamasi dabartinėme pirmame periode, taip pat ir laikotarpyje, e, kuris 2020 metų ir tikimės, kad e, šis straipsnis toliau bus taikomas ir toliau jis bus e, tikslinamas. Manau, kad Frank Zebert gerai aptarė tą persidengimo problemą audito srityje. Ir pasakyta, kad tai yra ne Europos lygio problema, tai nėra komisijos ar audito rūmų problema. Problema labiau siejasi su tuo, kad 148 straipsnis neapima nacionalinės kontrolės. Pranešėjas kalbėjo apie darbo dubliavimą, apie administracinę naštą ir ji iš dalies kyla dėl to, kad nemažai tų fondų yra jungiami ir naudojami kartu su nacionaliais fondais. Todėl dažnai problemiški nacionaliniai auditai ir taip pat yra dažnai daug neiškumo, nes nacionalinės finansų ministerijos taip pat e, atlieka atskirus savo auditus. Kitas dalykas - teisėtumo auditavimas ir taip pat pajėgumų vertinimas, pajėgumų auditavimas. Kad sistema gerai veiktų, reikia užtikrinti, kad reglamentas 1303 bei kitos aktualus reglamentas būtų pakeisti. Reikėtų remtis mokėjimo auditu, bet net šis veiklas. Ir taip pat reikia mažinti audito keliamą naštą naudos gavėjams. Todėl reikia numatyti papildomas taisyklės, nuo kurios datos e, kontrolės nebebus taikomos vietoje. Reikia numatyti tam tikrą datą, po kurios e, bus kontroliuojama tik tais bus liekama tik administracinė kontrolė. Jeigu vėliau būtų pastebėtas problemos, reikėtų kelti klausimą, ar tai yra problema ES biudžetui ar nacionaliniam biudžetui. Ir šios klausimus geriau turėtų aptarti toliau kiti reglamentai. Nes dabar 1303 reglamentas 20 straipsnis teigia, kad valstybės narės turi tvarkytis su visomis netiktimis. Ir pareikalauti gražinti lėšas. Ir na, tai yra turbūt vienas iš administracinės naštos elementų. Mes esame pasiruošę toliau dirbti šią srityje, dirbti kartu su jumis, konsultuotis, spręsti klausimus, kokie ateityje kils. Kitas svarbus klausimas yra audito vaidmuo prevencijos srityje. Čia svarbu kalbėti tiek apie auditorumus ir taip pat apie mokėjimų tikrinimą šie elementai yra nepakankamai gerai vertinami. Asmeniškai norėčiau padėkoti komisijai, nes mūsų labai rėmė, buvo rengiamos konferencijos ir seminarai. Mes čekijoje rengėme seminarus, prisidėjo regio ir emploj generaldirektoratai, direktoratai atsintė pranešėjus, kad buvo galima aptarti mums rūpimus klausimus. Taigi Čekijos audito tarnyba, sertifikavimo tarnybas gavo progą padiskutuoti su komisijos atstovais, daug ką išsiaiškinti, už tai esame labai teikingi. Kitas svarbus dalykas nacionalinių tarnybų veiklą. Mes patys rengiame mokymus darbuotojams, rengiame specialius seminarus, kurių metu kalbame kaip tik apie audito vaidmenį prevencijos rytyje. Ir be abejo, tuomet tai geriau supranta naudos gavėjai ir taip pat e, visuomenė. Dėkoju. Dėkoju. Toliau paskutinis kalbėtojas, ponia Kumova, iš Bulgarijos regioninės e, tarnybos. Taip pat prašyčiau trumpai pristatyti. Um, actually, Dėkoju. Pirmininkė, aš kalbėsiu kaip regionų plėtros ministro pavaduotoja. Uh, Ir e, anksčiau aš dirbau valdymo institucijoje ir todėl pasidalinsiu tą patirtimį, bet to aš taip pat turiu ir. Uh, esu atsakinga už instituciją, kuri prižiūri visas valdymo institucijas Bulgarijoje. Ir todėl aš kalbėsiu iš esmės, pateiksiu Jums valdymo institucijų perspektyvą. Be to, aš esu aukšto lygio supaprastinimo grupės sudarytos komisijos nariai ir tos grupės darbas jau buvo minėtas šiandien. Pirmiausia, da, aš pasistengsiu trumpai prisistatyti, stengsiu kalbėti kuo trumpiau, tam, kad jūs galėtumėt man patobą užduoti klausimų. Akivaizdu, kad mums reikia audito. Auditas yra reikalingas tam, kad mes užtikrintume, kad ES lėšos, nacionalinės lėšos ir apskritai viešosios lėšos būtų tinkamai naudojamos pasiekiant nustatyti rezultato. Išlaidos turi būti daromos tuomet, kai jos yra reikalingos ir tam, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas. Be to, valdymas ir kontrolė negali kainuoti mums per daug. Ir pranešėjas pradžioje kalbėjo apie tai, kad projektai kuriami ne tam, kad būtų laikomasi nustatytų atitikties kriterijų, bet tam, kad būtų pasiekti konkretus rezultatai, kurie pato pagerintų žmonių gyvenimą. Ir todėl, kai kalbame apie auditą, Kai kalbu apie auditą, aš galiu pritarti tam, kas, kas sakė Frankas Zebert. Mes turime pirmiausia kalbėti audito, audito procedūrų supaprastinimą, bet tas supaprastinimas negali būti tikslas pats savame. Reikės išvelgti į tai, ko mes siekiame. Todėl supaprastinimą reikia tiesiogiai susijęti su mūsų tikslais. Toliau, aš jau sakiau, kad aš kalbėsiu, pateiksiu Jums valdymo institucijų perspektyvą. Ir Frankas Zeber visiškai teisingai pasakė, kad uh, ne naudos gavėjai ar komisijai, gavėjams ar komisijai turėtų tekti didžia, didžiausia našta. Bet mes mano, žinome, kad labai dažnai būtent valdymo institucijoms tenka labai didelė, didelis krūvis. Nors to ir nesiekime. Kiekvieną kartą, kai atliekamas auditas, nesvarbu, ar tai atlieka Europos komisija ar audito rūmai sukūriamas papildomas krūvis, krūvis nacionalinėms institucijoms. Uh, Ir būtent iš to ir susidaro ta papildoma našta naudos gavėjams, nes tai reiškia, kad daugiau atliekama valdym, valdymo struktūrų tikrinimų, daugiau patikrinimų, inspektavimų ir taip toliau. Per šį laikotarpį mes neskyrėme daug laiko tam, ar po, po kiekvieno audito dar atliekami kažkokie patik, papildomi patikrinimai. Mes galvojame daugiausia apie tai, kaip galima būtų da, užtikrinti, kad visa sistema būtų kuo veiksmingesnė. Ir labai dažnai da, paviešinami tik tai neigiami audito rezultatai, neigiamos išvados. Ir per nelik mažai viešoje erdvėje kalbame apie tai, kokiu rezultatu pavyko pasiekti ir ką, ką mums pavyko realiai padaryti. Nacionaliniu ligmeniu mes taip pat turime dar vieną problemą ir aš kažkaip galiu pritarti kolegai, kuris prieš mane kalbėjo. Tai yra tai, kad uh, auditoriai taip pat yra žmonės. ir galima parengti uh, tobulą metodologiją ir tikėtis, kad visi auditoriai uh, yra tobuli, Bet taip iš tikrųjų nėra ir nėra jokios sistemos, kurie leistų juos kontroliuoti. Ir valdymo institucijas, pažiūrėjau, kontroliuoja ir auditorumai, ir auditoriai, bet pačių auditorių niekas nekontroliuoja. Ir tai sukuria problemą, nes prasideda diskusijos, kurios ginčiai, kurių niekas negali įspręsti. Be to, da, reikia suprasti, kad dažniausiai auditas atliekamas po to, kai jau uh, projektas yra gyvendintas, kai klaidos jau yra padarytos ir labai dažnai, net labai da, dažnai, kai daromos klaidos, asmenys, kurie padarė tas klaidas, uh, nežinojo, kad klydo dėl to, kad net, jie gal neteisingai suprato taisyklės ar takė netinkamą praktiką. Uh, bet dėl to dažnai sukūriamas papildomas krūvis, papildoma našta valdymo institucijoms, nes jos privalo atlikti papildomų patikrinimų. Ir visa sistema taip darosi nepaprastai sudėtinga. Kokiasgi teigiamas tendencijas mes matome? Bendrojo audito požiūris, kuris yra atvirtintas BŽUP reglamente, yra teigiama tendencija, bet yra ir kitų dalykų. Yra, pavyzdžiui, prevencinės, prevencinių sistemų auditas. Siekiama yra užsimti prevenciją, o ne po to bausti už padarytas klaidas. Toliau taip pat siekiama supaprastinti visą procedūr, visas procedūras ir auditorumai taip pat pateikė konkrečių rekomendacijų šiuo klausimu ir aš tuo labai džiaugiuosi. Todėl, kad kad e, visi tie dokumentai e, yra konsultacinio pobūdžio ir yra labai reikalingi valdymo institucijoms tuomet, kai jos galvoja, kaip galima būtų kuo, geriau, kuo veiksmingesnę sistemą sukurti, o ne kuo sudėtingesnę. Bet aš džiaugiuosi, kad komisija ir audito rūmai bent jau e, pasakė, kad reikia derinti audito metodologiją uh, su audito praktika ir uh, e, e, int, uh, e, jos interpretavimu. Aš norėčiau, kad toks požiūris būtų taikomas visur, visose kontrolės institucijose, nes nepamirškime, kad be audito mes taip pat mus tikrina ir OLAF, ir na, įvairios nacionalinės valstybės kontrolės institucijos, ir tai sukuria didžiulę naštą. Taigi, ką galima daryti kitaip, ką galima būtų patobulinti. Uh, Jau kai kas buvo paminėta, todėl aš e, neminėsiu to, ką sakė kolegos, pateiksiu tik tai papildomų minčių. Taigi, proporcingumas. Be abejo, būtent proporcingumu reikia remtis e, mūsų darbe. Ir čia dar daug ką galima būtų patobulinti. Auditas ir kontrolė turi būti proporcingi. Tokie, kurie teiktų paramą. Reikia čia atsižvelgti ir audituojamus skaičius, ir į E, procentinės dalis. Toliau Frankas kalbėjo apie e, e, riziką, kad reikia siekti, kad, viso, visos kontrolė, kad kontrolė būtų atliekama atsižvelgiant į riziką, o ne a, a, reprezentaciją. Bet to reikėtų taip pat tikrinti, kokie rezultatai buvo pasiekti gyvendinant projektą. Ir jei projektas gyvendinamas gerai, ar jam būtina taikyti sankcijas, čia reikėtų surasti deramą pusiausvyrą. Toliau sąnaudos. Čia aš galiu pritarti tam, ką sakė kolegos apie supaprastintą sąnaudų apskaitą ta supaprastinta sąnaudų apskaita iš tikrųjų padės mūsų mažinti klaidų lygį. Prieš mane kalbėjo kolegos, kalbėjo apie tai, kad ateityje komisija ketina teisės aktos apibriežti sukčiavimo ir klaidų lygį. Tai būtų labai naudinga. Toliau da, pakartotinis darbas ir tai, kad kartais lieka tuos pačius, tenka atlikti tos pačius veiksmus kelis kartus. Taip, iš tikrųjų, tai yra problema. Praeitėje mes matėme tokių problemų, kurios susidarė dėl to, kad keitėsi įstatymai, keitėsi jų aiškinimas. Uh, Kartais auditai buvo kartojami ir kartais tai buvo daroma naudojant, aiškinant teisės aktus skirtingai ypač kai, kai dėl to atsiranda naujas rezultatų vertinimas. Ir aš manau, kad tokią praktiką reikia uždrausti ir aš pritariu kolegai iš Čekijos, kad uh, nacionalinės kontrolės institucijos turėtų tikrinti de, išlaidas ir jei paaiškėja, kad įvyko kažkokių klaidų, tuomet reikia ieškoti kitų būdų joms ištaisyti. Jau buvo taip pat pasakyta, kad mes turime visą dėmesį atlikdami kontrolę skirti rezultatams, o ne procedūroms, todėl kad procedūros ir taip jau yra labai griežtai audituojamos turime ir akreditavimo paskirimo procedūras. Ir visas visas vertimo procesas yra gerai apibriežtas, kodėl mes nuolat tikriname visas vertinimo procedūras. Ir taip pat e, gal e, mes galėtume finansinį auditą patikėti nacionalinėms institucijoms, o patys e, komisijai ir auditorumams palikti veiklos ir rezultatų auditą. Čia be abejo reikia kalbėti apie kokybę, o ne kiekybę, apie tai jau daug kas buvo šiandien pasakyta. Uh, E, esama teigiamų tendencijų, bet manau, kad dar galima kai ką patobulinti konsultacijų srityje, kad reikia teikti daugiau konsultacijų, e, užuot e, galvojant tik tai apie baudas. Reikia galvoti apie tai, kaip taikomos yra finansinės korekcijos. Ir reikėtų taip pat įvertinti, ar tos finansinės korekcijos iš tikrųjų patobulina visą procesą. Uh, Ir aš manau, kad mes galėtume be abejo taip pat iš naujo vertinti ir klaidų reikšmingumo lygį, bet galima taip pat būtų ir uh, uh, įvairiai traktuoti uh, įvairias klaidas, nes pavyzdžiui, kai kurie pažeidimai neprilyksta sukčiavimui. Uh, Ir aš manau, kad prieš imdamiesi kokiu nors veiksmu mes turėtume uh, suprasti, kad klaida, pavyzdžiui, yra rizikos veiksnys, uh, bet nebūtinai už uh, tą klaidą reikia, komisija turėtų taikyti sankcijas. Tuo tarpu sukčiavimas be abejo turėtų paskatinti mūsų intervencijas. Toliau, geriausios praktikos sklaida. Aš manau, kad tai yra nepaprastai naudinga siekiant užtikrinti, kad auditas būtų kuo veiksmingesnis. Tai taip pat būtų labai naudinga ir valdymo institucijoms. Ir čia reikėtų kalbėti ne vien apie praktikos klaidą valstybėse narėse, nes tai, tai ir taip jau daroma, Pavyzdžiui, Bulgarijoje audito institucijos dalyjasi audito geriausią praktiką su visomis valdymo institucijomis ir tai yra mokomojo pobūdžio e, darbas, bet aš manau, kad ir komisija taip pat turėtų mums pateikti informaciją apie įvairius atvejus įvairiose valstybėse narėse, taip pat e, ir nacionalinės audito institucijos galėtų taip pat pateikti savo atskirų atvejų vertinimo perspektyvas. Aš manau, kad tai būtų labai naudinga, norint pagerinti audito e, kokybę ir užtikrinti, kad mūsų kontrolės e, sistemas būtų kuo veiksmingesnės. Tai kągi, tai tiek ir labai dėkoju uždėmesi. Ja, letzten, um, dėkoju. Turiu pasakyti, kad äh, jūsų äh, paskutiniuose komentaruose buvo daug äh, stiprių idėjų ir inovacinių pasiūlymų Martina. Dėkoju ponui Novakovui ir sekretariatui už šio seminaro organizavimą. Jisai buvo labai turiningas ir naudingas, diskusija buvo labai įdomi ir dėkoju, kad puikiai parinkti kalbėtojai. Manau, kad tai prisidėjo prie diskusijos pusiausvyros ir kad e, įvairūs e, kalbėtojai buvo tinkamai paskirstyti. Dėkoju paskutiniams kalbėtojams, poniai Rūmovai labai estetiškas, grafiniu požiūriu jūsų pristatymas buvo labai dėkoju jums. Aš turiu keletą klausimų. Besiklausydama pasisakymų, aš e, e, girdėjau sakant, kad e, auditas yra atliekamas ex post. Aš e, norėčiau paklausti, kokia našta būtų perinant prie ex ante. E, Ar tai įmanoma viešųjų pirkimų srityje? Ar jūs manote, kad būtų įmanoma pereiti prie eksantę ir kokios būtų pasiekmes? Toliau atsakomybės aspektas taip pat yra labai įdomus. Ponas Buroš minėjo tai, net e, e, vieningame audito mechanizme vėliau e, yra aptinkamos e, klaidos ir tad kaip tuomet. E, mes galim užtikrinti atsakomybės aspektą vieningoje e, audito schemoje. Komisija taip pat siūlo labiau pasitikėti tais patikimais partneriais. Aš manau, kad pasitikėjimas čia yra labai svarbus aspektas, tačiau aš manau, kad pasitikėjimas negali egzistuoti be atsakomybės, be aiškios atsakomybės apibrėžimo. Tad e, atsakomybė dėl uh, tinkamo e, valdymo tenka komisijai, nes kiekvienais metais ir kiekvienais metais vis dėlto mes labai mažai informacijos gaunam iš valstybių narių. Jos e, e, nepasidalina savo nuomonėmis su e, mumis šitais klausimais. Labai sunku gauti tą informaciją ar iš jų, ar yra kokiu nors pasiūlymu dėl atsakomybės ir ar jos e, ar e, bus užtikrinamas pasitikėjimas, jeigu bus taikomas tas vieningas e, audito mechanizmas. Alda frakcija mano, kad supaprastinimas e, yra vienas iš esminių aspektų, tai yra vienas iš svarbiausių aukšto lygio darbo grupės darbo aspektų. E, Aš e, žinau, kad dabar labai akcentuojamas ir rezultatus orientuotas e, darbas ir papildoma europinė vertė, tačiau mes e, turime pasiekti tinkamą pusiausvyrą ir negalime nuo vieno ekstremumo eiti prie kito. Mes negalim pamiršti taip pat ir teisinių aspektų ir teisėtumo. Tad reikia būtinai šitos pusiausvėros. Dar kartą dėkoju už atsakymus į klausimus. Aš e, taip pat e, užsirašiau pasisakyti. Aš turiu pasakyti, kad e, šiandien dar kartą įsitikinau, jog audito ir tikinimas rytyje problemos yra ne ES lygmenių, yra ir kitų E, lygmenų, tai yra daug įvairiausių sunkumų ir problemų iškyla valstybių narių lygmenių ir mes turim galvoti, ką turime daryti, spręsdami tas problemas. Paprastai yra kritikuojama ES ir europinis e, lygmuo, bet e, iš tikrųjų mes nieko, ne, nekažiai ką galim čia padaryti, nes problemos yra ne čia, o valstybių narių lygmenių, kaip vyksta tas tikrinimas, kas tikrina. Uh, finansiniai tikrinimai, kaip, pavyzdžiui, atliekami žemės ūkio, pavyzdžiui, sektoriuje. E, nes e, e DFP kontekste yra labai aiškiai atskiriami įvairūs tikrinimo tipai. Tad e, jūs galbūt pakomentuosite tos aspektus. Mes e, e išklausėm jūsų informaciją. E, apie tai, kaip dažnai yra tikrinamas struktūrinių fondų panaudojimas, tačiau tokie tikrinimai gali būti atliekami ir kitose srityse, e, regioninės veiklos srityje, regioninėje, regionų veiklos srityje gali būti net ir daugiau įvairiausių problemų negu žemės ūkio srityje. Tad e, mes e, turime pagalvoti, kaip optimaliai turime e, veikti šitais, šitoje plotmėje, nes milijonai lėšų yra e, skiriami ir paskui tie pinigai yra panaudojami. Struktūrinių fondų lėšos gali būti e, naudojamas praktiškai bet kam ir e, tai taip e, neturi būti. Šiame komitete mes jau daug metų pasisakome už um, vieningą audito schemą. Komisija atlieka atsitiktinius tikrinimus pagal uh, kriterijus e, audito rūmai taip pat vadina tam tikrą vaidmenį e, šiame kontekste, tad koks turi būti tas e, vaidmuo, audito rūmai tikrina administracinės struktūras, atlieka taip pat tikrinimus e, vietose. Bet, bet jeigu yra tik tai pažymimos varnelės ties tam tikromis kategorijomis, tai galbūt tam ir nereikia labai didelių išteklių. Aš norėčiau žinoti, ką jūs apie tai manot nes tai yra rimtas klausimas, ką audito rūmai konkrečiau daro. Yra visos specialiusios e, ataskaitos, kurias, e, kurias rengia, yra labai daug dokumentų, tačiau mums reikia čia aiškaus matymo, kaip e, yra naudojamos ES lėšos. Hello, uh... Mes kalbėjome jau ne vienerius metus apie statistinius duomenis. Ir čia iškyla nemažai problemų. Mes žinome, kad audito rūmai ne, nebūtinai sutinka su tais pateikiamais skaičiais. Ir kartais klaidų lygis būna didesnis negu komisijos lygmenių. Mes e, bandome dabar spręsti ne tik tai šitas e, problemas, bet, bet ir dar įvairias kitas problemas reguliarumas ir teisėtumas. Bulgarija puikiai pristatė šitą aspektą. Kai kuriuose valstybėse narėse iškyla problemų dėl jų e, taikymų teisinių e, sistemų, bet e, mes norime pagerinti ekonominių struktūrų padėtį ir viešieji pirkimai šiame kontekste yra esminis svarbos, tad jeigu nebus laikomas atitinkamų reikalavimų šiame sektoriuje, tai reiškia, kad mes prarandam pagrindinės kontrolės priemonės ir tai daro neigiamą įtaką ekonominėms struktūroms, e, kuomet rengiami konkursai, čia yra, pavyzdžiui, Vengrijos atvejis e, svarbus šiame kontekste 66 66 procentais viešųjų pirkimų pasitaiko, kad tas pats da, dalyvis e, dalyvauja. Mes turim e, žiūrėti ne tik į rezultatus, bet ir tai, kaip laikomasi tvarkos ir procedūrų. ES lėšos yra panaudojamos, tačiau kartais jos prisideda prie monopolių kūrimų. Ir tad klausimas dėl teisėtumo ir atitikimo yra labai svarbus aspektai ir labai svarbus viešųjų pirkimų sektoriui, kuris yra esmės svarbos Europos e, Sąjungai. Galbūt yra per daug taisyklių ir yra norinčių, kad jų būtų dar daugiau toliau kalbant apie Čekijos e, e, atsovo pasisakymą. Jūs minėjote Norvegijos fondus ir jų panaudojimą. Aš norėčiau, kad jūs daugiau pakomentuotumėte šį klausimą. Bulgarijos atstovė taip pat e, kalbėjo ir jūs galbūt galėtumėt pakomentuoti tą e, aspektą. Mums. E, Taip pat įdomus aspektai, kurie susiję su teisėtumu. E, ir šiame kontekste mums svarbu, kaip e, būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. E, specifinės ataskaitos skirtos valstybėms narėms. Ir čia taip pat e, iškyla kai kurių problemų, kai kuriuose valstybėse e, narėse. Čia iškyla kai kada problemų dėl nepriklausomumo ir audito e, rūmo ataskaitose šitie aspektai yra minimi. Galbūt mes galėtume pradėti nuo pono Lazaro. Ar, ar, e, jūs norite labiau pradėti negu būti paskutinis kalbėtojas, bet turime tik tai 15 minučių, prašom. Thank you, Madam Chair. On your... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūsų klausimas dėl, dėl bendro audito. Jūs sakėt, kad komisija tik tai įrašo varnelės į atitinkamas e, grafas. Uh, sąlygos yra e, numatytos e, atitinkamuose dokumentuose ir pasitikėjimas nėra e, visuomet garantuotas dalykas ar besaliginis e, dalykas. Tad galim pasakyti, jog mes galim pasitikėti kitų atliekamų darbų, tu, jeigu yra e, tenkinamos sąlygos, kurių reikalaujama, tačiau jeigu norime, kad būtų pasiekiama gerų rezultatų, turi būti užtikrinama e, atitiktis. Mes e, mes Tačiau mes taip pat e, e, tikriname ir savo pačių e, darbo rezultatų kokybę. Būtent taip mes žiūrime į e, galimybę pasitikėti kitų atliekamų darbų. Toliau e, ataskaitos apie atskiras valstybės narės mes e, šį klausimą aptarėme išsamei e, praeitįje jau anksčiau. O kalbant apie e, informaciją patikimą apie atskiras valstybės e, narės, tai savo pasisakymę aš šį aspektą paliečiau ir sakiau, jog e, dabar rengiame naują požiūrį ir tikimės, kad netolimoje ateityje bus komisija pateiks patikimesnės informacijos ir per E, auditą mes e, sugebėsime ją e, tinkamai panaudoti. Dėl ataskaitų apie atskiras valstybės narės, kiek aš suprantu, šioje plotmėje gali būti ir kitų problemų, tačiau šiuo etapu mes kol kas negalime pateikti smulkesnės informacijos šito klausimu, mes kol kas dar nagrinėjom tos aspektus. Pona Dlabajova. E, eksante audito e, galimybė. Mes jau atliekam auditorumuose eksante auditą, mes tikriname e, tuo būdu sistemas, tačiau norint e, įvertinti valdymo re, re rezultatus, mums reikia ekspost e, audito. Ir kaip mes siejame pasitikėjimą ir atsakomybę. Atsakomybė ir pasitikėjimas yra neatskiriami dalykai. Ir aš taip pat šitos dalykus komentavau savo ankstesnėme pasisakymė. Yes, so very briefly on our side, I'd like to stress again that we focus a lot on the preventive side. When we... Dėkuoju, mes daug dėmesio skiriame prevencijai, ypač kai dirbame su partneriais. Ir mes e, todėl tikime, kad jei partneriai taiko savo taisyklės, e, ta, ir, kurios mums yra primtinos, tuomet ir mes galime jais pasitikėti. Jei mūsų partneris nevykdo visų procesų tinkamai, arba kitaip paaiškina tam tikras taisyklės, tai be abejo situacija būtų visiškai kitokia. Mes manome, kad sistema turėtų vertinama da, visa apimtimi. Tai aš manau, kad nereikėtų mums dalinti, skaldyti atskirų funkcijų, atskirų lygmenų. Aš manau, kad mes galime pasiekti tokį, tokį, sukurti tokią sistemą, kur galėtume pasitikėti žemesnių, ži, vienas lygmo galėtų pasitikėti kitų lygmenių. Ir čia reikia aiškių rodiklių ir ekspost patikrinimų. Uh, Ir tie patikrinimai neturėtų vertinti teisėtumo ir tvarkingumo, bet uh, reikėtų vertinti tuomet pasiektus rezultatus. Dėkoju. Jūs klausėt apie patikimumą ir kasgi e, būna, jei auditorius klysta. Aš manau, kad uh, čia galima būtų taikyti tą patį požiūrį, kuris yra taikomas netvarkingumo. Jei valstybė narėje aptiktas netvarkingumas, bandoma įvertinti, ar taip įvyko dėl valstybės narės kaltėjas, tuomet valstybė kaltė už tai atsakinga. Ir, ir jį turi už tai sumokėti, jei ne, tuomet Europo, iš Europos biudžeto uh, už tai sumokama. Ir čia reikia taikyti tą patį požiūrį. Be abejo, jei uh, auditorius e, aptinka klaidą, čia taip pat reikia suprasti, kad ir auditorius taip pat gali klysti, bet reikia viską įsigilinti ir suprasti, kodėlgi buvo padaryta klaida. Toliau jūs kalbėjote apie ex ante auditus. Aš manau, kad ex ante auditas iš esmės reiškia kontrolę. Todėl aš ir kalbėjau apie patikimumo modelį ir e, valstybės narės kontrolės uh, E, įstaigos, e, tokios kaip mokėjimo ir sertifikavimo agentūros už tai yra atsakingos ir be abejo jos turi tinkamai dirbti. Ir po to auditas gali tikrinti, ar jos iš tikrųjų laikėsi visų taikomų procedūrų. Ir iš esmės visa mūsų valdymo struktūra jau yra tokia, kad eksantai e, patikrinimai jau yra patikrinami ir mes net, netliekame auditų kas mėnesį ar kas ketvirtį, dėl to, kad mes žinome, kad iš esmės visa sistema jau yra uh, uh, aiškiai surėdyta. Toliau. Uh, Tvarkingumas ar teisėtumas? Aš nemanau, kad čia galima taip kelti klausimą, kaip ir sakė pagonė Greslė. Taip, gali, būna atveju, kai projektas yra įvykdytas, viskas, pažiūrėjau, atrodo gražiai, bet taip iš tikrųjų, sakykime, da, matome, kad tam tikras sutartis kokio nuo šalyje gauna visuomet tą patį įmonę. Ir čia be abejo galima kalbėti ir apie viešųjų pirkimų taisyklės, ir apie tai, kad ES lygmenių reikia nustatyti bent jau minimalius būtiniausios viešųjų pirkimų standartus. Uh, Tam, kad mes šiandien jau galėtume pasiekti rezultatų, mes e, nustatome labai išsames taisyklės kiekvienam naudos gavėjui. Ir taip mes tikimės e, pasiekti rezultatą, e, bendrą rezultatą. Ir jei taikomas toks metodas, tuomet reikia taikyti ir labai griežtą kontrolę. Taigi čia kila klausimas, kaip galime surasti deramą pusiausvyrą Nes viena vertus mes norime pasiekti e, siekiamą rezultatą, kartu mes nenorime e, kiekvienam naudos gavėjui kurti atskirų labai samių detalių taisyklių, nes būtent taip ir daroma yra pirmajame žemės ūkio politikos ramsti. Ir valstybės narės turi žinoti. Tai, kokiu rezultatu mes siekiame ir mes be abejo Europos, iš Europos Sąjungos perspektyvos turime sakyti, kad taip, jūs žinote, kokios taisyklės turi būti, turi būti taikomos viešųjų pirkimų srityje kitur. Bet mes negalim sakyti, kad, sakykime, čia, tokio ir tokio dydžio žemės sklypams taikomos va štai tokios taisyklės. Ne, valstybės narės gali e, būti už tai atsakingos. Jei mes uh, Jei mes iš tikrųjų norime sumažinti kontrolę ir auditą, reikia supaprastinti teisės aktus. Jei teisės aktai bus pernelik supaprastinti, kyla grėsmė, kad nepasieksime nustatytų tikslų. Nebent kaip, kaip nors kitaip suformuoluotume tuos tikslus. Taigi čia reikia labai gerai pagalvoti apie visų šių veiksnių pusiausvyrą. Ponas Seber taip pat kalbėjo ir apie tai, kad uh, kad stabilumas būtų svarbiausias e, supaprastinimas. E, Ta nuolat kartoja mokėjimo agentūros. Dėkoju, ponė pirmininkė stabilumas yra nepaprastai svarbus. Aš visiškai pritariu tam, ką pasakė Kristina ir aš pritariu ir tam, ką pasakė pranešėjas. Iš tikrųjų, tas stabilumas turi būti uh, protingas. Mes turime pa, uh, e, uh, e, remintis dabartinę jau sistemą galvoti apie tai, kaip ją galima būtų patobulinti. Pane Kumovo apie tai kalbėjome. Kalbėjo. Pone Prinkai, jūs klausėte, ar sanglaudos politikos rytyje yra daugiau problemų nei žemės ūkio rytyje ir e, kodėl mažiau auditų ten yra atliekama. Na, jūsų klausimas parodo, kad iš tikrųjų, kad e, mano e, prezentacija buvo nevykusiai parengta, nes aš tai stengiausi parodyti, kad iš tikrųjų nepaprastai daug yra auditų atliekama. Ypač kai kalba eina apie strateginius investicinius fondus. Ir čia, čia galima be abejo būtų palyginti auditorumų turimus skaičius ir galiu tęsdamas tai, kas jau buvo pasakyta, pasakyti, kad iš tikrųjų tiek yra įvairių taisyklių ir kiekvienas naudojamas euras turi atitikti ir konkrečias taisyklės, ir bendras taisyklės. Mes turime taisyklės taikomas viešiesiems pirkimams ir tai yra labai svarbu. Uh, Mes turime taisyklės e, taikomas valstybės pagalbai, po to mes turime bendras, e, e, bendruosius lyčių lygybės, aplinkosaugos principus. Ir galiausiai kiekvienam eurui taikoma yra tiek daug įvairių filtrų, jis turi atitikti tiek daug reikalavimų, kad visa sistema pasidaro nepaprastai sudėtinga. Taigi, iš tikrųjų, aš stengiausi šiandien jums paaiškinti, kad bendrobių bendro audito metodas, taip kaip jis yra apibrėžtas auditorumo ataskaitoje 16.2012, yra labai geras. Bendras auditas reiškia tam tikrą veiksmų seką. Ir e, pagal jį nėra numatyta eksantė e, tikrinimų, bet galvojame apie tai, kad visa sistema yra labai ger, gerai surėdyta. Ir taip iš tikrųjų kartais gal teks at, pakartoti at, auditus, jei, pažiūrėjau, paaiškėja, kad kokia nors tos sistemos grandis yra per silpna, bet iš esmės e, reikia siekti, kad visos tos grandis būtų stiprios. Eksantė kontrolė turi būti atliekama uh, prieš deklaruojant išlaidą sertifikavimo institucijai. Mes supaprastinom jau dabar visas ataskaitas tam, kad e, tiek valdymo tiek vidaus e, valdymo institucijų, valdymo ligmens auditas ir kontrolė ir vidaus auditas būtų atliekamas prieš perdodant ataskaitą sertifikavimo e, įstaigai. Taigi Iš esmės, prieš, patikė, prieš sertifikuojant ataskaitas jau reikia atlikti tam tikrus patikrinimus. Ir po to vasario mėnesį mes jau išnagrinėjome visas ataskaitas. Ir mes žinome, kad dėl to, tokios tvarkos valstybės narės išsigando ir e, jos dabar nedeklaruoja savo ataskaitų, savo sąskaitų, dėl to, kad jos nori atlikti visą įmanomą kontrolę tam, kad joms po to nereikėtų uh, taikyti finansinių korekcijų. Taigi jūs matote, kaip visa ši sistema kartai sukelia šiokių tokių prisitaikymo problemų valstybėse narėse. Ir todėl reikia siekti uh, evoliucijos pagrindų keisti dabartinę sistemą. Ir toliau šalims skirtos uh, uh, rekomendacijos. Ir aš džiaugiuosi, kad audito rūmai perėno baldomųjų projektų prie mūsų skaičių tikrinimo. Metinėje veiklos ataskaitoje mes stengiamės pateikti jums kuo daugiau informacijos apie valstybės narės, apie atskiras programas ir kartais net ir atskiras programų dalis. Uh, jei ir gal galim uh, būtų supaprastinti šiek tiek tas ataskaitas ir, pažiūrėjau, galėtume pasakyti, kad vat, štai komisijos turimi duomenys apie tokią ar tokią šalį yra patikimi, jais galime visiškai patikėti, pasitikėti, todėl mes nieko nesakome, o apie tokią šalį yra mažiau patikimi ir todėl mes norime dar įsakyti savo uh, uh, rekomendacijas. Tai yra teigiamas dalykas. Toliau, mes visuomet turime galvoti apie tai, kaip tobulinama sistema, nesukurt, kad nesukurtume papildomų kontrolės lygmenų. Mes turime vieną vertus supaprastinti sistemą, tačiau kartu užtikrindami, kad pagrindiniai elementai vis dėlto liktų vietoje, nes tai itin aktualu, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų srityje. Ir čia be abejo taip pat reikėtų kalbėti gal ir apie E, tinkamų finansuoti kriterijus. Dėkoju. Taip. Be, taip pat matėme ir skaičius, jūs minėjote įvairias sandorius iš savo statistikos. Kas būtų labai gerai, tai galėtumėt pakei, pateikti statistikos apie tai, kiek projektų yra kontroliuojami ir audituojami per tą laikotarpį ir kokiu lygiu visą tai daroma. Tai taip pat labai svarbu, bet, na, nu, pažiūrėjau, ar kalbama tik apie didelius projektus, ar ne. Gal galėtume tai taip, gal tai neužtruktų labai ilgai, gal jūs padėjote greitų greit parengti, tai tikrai būtų labai naudinga informacija. Dėkoju. Buleš. Dėkoju. Minėdamas Norvegijos fondus, turėjau galvoje grantus, kurie skiriami Europos ekonominiai erdvėjai, kuriuos skiria Islandija, Lichtensteinas ir Norvegija. Ir tai yra fondai lėšų skiriami Europos Sąjungai. Dėkuoju. Uh, well, yes, I Taip, na, turbūt laiko neturime daug, tad nenorėčiau išsiplėsti. Manau, kad galėtume atsisakyti teisėtumo tikrinimo ir pereiti prie rezultatų tikrinimo. Vis tik svarbus dalykas yra teisės aktų supaprastinimas. Tai yra svarbioji dalis, tai svarbus dalykas, apie kurį reikėtų kalbėti, kalbant apie auditą. Dėkoju. Absoliut, je weniger Regeln, desto weniger Fehler. Taip. Žinoma, kuo mažiau taisyklių, tuo bus mažiau klaidų. Prašau. Dėkoju tik porą trumpių pastabų, kad negaišinčiau laiko dėl eksantę audito. Taip, jau kaip buvo paminėta, auditas savaime yra ekspost procedūra, tačiau kągi turim galvoje, sakydami kad eksporto auditai turi taip pat veikti kaip prevencinė priemonė. Tai siekiama užtikrinti, kad nebūtų klaidų ateityje. Vadinasi, net tai su metu, kas padaryta yra, tačiau siekiama užtikrinti, kad vėliau nebūtų daroma klaidų. Ir taip pat siekiame reaguoti iššūkius, kurie kyla, užtikrint e, sistemą, kurie, iššūkius, kurie kyla sistemai, kurie kyla administracijai. Norėčiau grįžti prie pavyzdžio, kurio, kurį ponė ponė pirmininkė minėjo apie tuos viešų pirkimo atvejus. Na, kalbant apie rezultatų ir teisėtumo supriešinimą, tai kas čia yra svarbu? Kai atliekamas veiklos auditas, tai sisteminių problemų ne, nebus pastebėta tuo. Nes jeigu atliekamas viešas pirkimas, kuriame yra tik vienas pirkėjas, tai nepadar to pirkimo nelegaliu. Nes galbūt pirkimas yra labai specifinis atvejis, labai keistas atvejis, kuriame yra tik vienas, e, tik vienas e, pardavėjas. Sisteminę problemą galima bus e, pastebėti ne atliekant išlaidų ar operacijų vertinimą, bet atliekant horizontalų vertinimą. O tai daroma kitų būdų. Audituojama sistema, audituojama rezultatai, audituojamas visas sektorius. Dėkoju. Dėkoju. Taip, gera pastaba. Jei pažiūrėsime į dabartinę sistemą, kur kalbama apie teisėtumą ir e, klaidų nebuvimą, tai be abejo, tai bus matoma, kad tokie atvejai bus lydžiami. Žodis pranešėjai, kad užbaigtų diskusijas. Dėkoju, pirmininkė. klausydamas jūsų visų. Norėčiau pasakyti, kad vis pirma reikėtų Jums padėkoti už Jūsų darbą, ne tik už Jūsų pasakymus šiandieną, bet ir už Jūsų darbą bendrai Jūsų tarnybose. Nebijau, kad e, darote, ką galite, dirbate kuo geriau, siekdami apginti visuomis interesus. Norėčiau pasakyti, kad kontrolės komitete, kai kalbame apie biudžeto kontrolę, tai na, vis tik mes esame visuomenės geriausi draugai. Juk mes siekime kiek įmanoma geriau apsaugoti viešos finansus. Amerikiečiai mėgsta sakyti, kad nereikia judinti problemų, kol ta problema netampa tai tikra mūsų problema. Ir manau, kad štai mes turime ateinančią didelę problemą, kalbant apie e, ateinantį programavimo periodą. Tai tikrai mūsų diskusija yra labai laiku. Ir taip pat džiaugiuosi, kad, taigi džiaugiuosi, kad mes šiandien uh, diskutuojame, taip pat džiaugiuosi, kad dėl visko sutankam, sutinkame, nes kiltų įtarimų. Ir taip pat džiaugiuosi, kad savo, uh, savo kalba, savo, savo uh, e, pirmosiamis pastabomis išprovokavo gerą diskusiją. Tikiuosi taip pat pavyks jūs išprovokuoti ir savo baigiamojo pasakymu. Be abejo, mes visi esame tą pačiame laive, nes eiliniam naudos gavėjui mes visi esame kartu Briuselis. Komisija, taryba, parlamentas, auditorumai, nacionalinės tarnybos, visi kartu. Todėl turime mąstyti kartu ir dirbti kartu. Nebijoju, kad visi esate teisūs savo pristatymuose. buvo minėta, kad tikrinamas 1 procentas projektų, ar 3, ar 5 procentai projektų. Bet, kaip pažvertume Olafo darbą, įvertume nacionalinių tarnybų darbą, kovos sukčiavimo tarnybų darbą, regionų tarnybų darbą, galiausiai galbūt ta tikrinimų, tas tikrinimų kiekis gerokai išauga. Tad galbūt reikėtų įdėti pastangų ir pabandyti vertinti, kiek kainuoja projekto kontrolė, bendra kontrolė, lyginant su skirtomis lėšomis. Kiek? 10, 20, 50 procentų. At, gal ir mažiau. Čia spėlioju. Bet ar, gal, ar turite kokį įsivaizdavimą? Sakote 4-5 procentai. Gerai. Gerai. Nuo 4 iki 5. Taip ir supratau, ne 45, bet 4-5 procentai. Gerai. Na vis tiek, įsivaizduokime. Štai parlamento atstovai nuolat girdi tą pačią žinutę iš savo rinkėjų, savo apygardose. Labai dažnai smulkios įmonės, smulkus naudos gavėjai Labai dažnai sako, kad štai dažnai jie eina į banką, pasima paskolą ir gražina ją su, su palūkanomis ir tai jiems yra patogiau negu gauti paramą, kai reikės mokėti už konsultacijas, laukti porą metų, kol e, gausios pinigus ir dar paskui už penkių metų laukti kontrolį ir taip toliau. Na, aš manau, kad mes judame gerai kryptimi. Manau, kad po 20 metų auditas bus daromas geriau. Ir ne dėl mūsų pastangų, bet vis pirma dėl jūsų pastangų, dėl jūsų darbo. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas bus ta, ta vieta, kur galima bus aptarti naujas idėjas, sukurti naujas idėjas ir vėliau įvertinti ir užtikrinti, kad jos tinkamai įgyvendinamos. Tad norėčiau Jums labai padėkoti, šiltai padėkoti Jūsų dalyvavimą, tikrai man buvo didelis malonumas Jūs klausyti. Nebėjau, kad vėl greitai pasimatysime įvairiomis progomis. Dėkoju. Ja, Dėkoju. Ten norėčiau tik prisidėti prie pranešėjų išsakytų padėkų. Dėkoju už puikius pristatymus, už jūsų pastangas. Be abejo, bendrausime ir toliau. Tiek dėl seminaro klausimo. Perkime prie šešto darbuotojas klausimo. Nuomonė, kurią rengė ponas Sarvama Petrai dėl kitos daugiametės finansinės programos. Suteiksiu žodį ponui Sarvama Petrai, kad jis pristatytų savo nuomonę. Prašau. Okay, thank you, chair. Dėkoju pirmininkė. Taip jau e, salėje nurimo. Galime pradėti ir trumpai išsakysiu keletą pastabų, vadinių pastabų dėl to, kokią svarbę temą kalbame. Kalba eina apie breksitą ir Kalbame apie didžiulis iššūkis, kurie kyla Europos Sąjungai. Migracijos klausimas. Taip pat. Be abejo, visi šie dalykai yra Europos Sąjungos prioritetas. Taip. Pradami naują laikotarpį, 7 metus, turėjome daryti didelių pakeitimų. Yra pasakymas, kad kas nesugedė, to nereikia taisyti. Tačiau, na, šiuo atveju reikia viską sakyti, kad kai jau viskas yra sugedę, tai tikrai reikia taisyti. Ir štai turint galvoje, štai, tai turint galvoje, štai rengiau nuomonę iš komiteto vardu biudžeto komitetui. Prieš aptardamas nuomonės detalės norėčiau paminėti, kad turėjau galvoje visus svarbiausius faktus, tos realaus pasaulio faktus. Tačiau tuo pačiu metu vadovavausi požiūriu, kad jeigu nekelsime aukštų tikslų, tai nieko nepasieksime. Manau, tai reikia kelti labai aukštus tikslus ir tuo pačiu labai sąžiningai įsivertinti, kaip reikėtų taisyti, tvarkyti ES biudžetą, o reikia plačių patikslinimų. Mm, reikia kalbėti ne apie smulkius patikslinimus vienur ar kitur, ne, reikia galvoti apie struktūrinį pertvarkymą. Taigi, aiškumo dėliai nuomonę padalinau į septynis skirsnius ir septynios antraštės. Pirma, e, biudžeto ir strateginių ciklų sudarinimas. Antrašte, antras punktas. Visapusiškas e, išlaidų peržiūrėjimas. Trečias. E, lanks, biudžetas lankstumas reaguojant į naujus tikslus. Toliau europinė pridėtinė vertė. Toliau kaip uh, e, išspręsti ne, neįgyventų įsipareigojimų problemą ir tinkamai įvertinti biudžeto galimybės. Ir šeštas punktas. Rezultatais ir orientuotas biudžetas bei septyni, kaip užpildyti spragą po, po breksito ir kaip numatyti naujus išteklius. Dabar šiek tiek detaliau. Pristatysime visas nuomonės neskaitysiu, bet yra keltas svarbių konkrečių dalykų, kuris reikėtų paminėti. Štai ką norėčiau paminėti. Pirmiausia, dėl laikotarpių. Nuomonė siūloma, kad biudžeto ciklas galėtų būti sudarintas su penkiamečiai parlamento ciklu, parlamento įgaliojimais, kadencija per penkių metų ir komisijos kadencija ir taip pat dėl peržiūros pasakytina, kad komisija turi atlikti visapusišką peržiūrą prieš pradedant diskutuoti dėl naujos e, programos. Toliau. Lankstumas ir biudžeto planavimas. E, biudžetas turėtų būti lankščiau planuojamas, kad būtų galima reaguoti į krizės, nenumatytas krizės, nenumatytas aplinkybės, aplinkybių pokyčius, Čia labai svarbus dalykas yra struktūros paprastinimas. Sąjungos biudžeto struktūra turėtų būti paprastesnė. Kalbama apie tam tikrą biudžetų galaktiką. Ir komitetui vis sunkiau visą tai kontroliuoti, vis sunkiau suprasti, kas e, tose biudžeto sferose dedasi. Toliau. Dar kokios pasiūlymas? EDF turi būti integruota į ES biudžetą. Taip pat kalbam apie rizikos vertinimą. Na, čia bendra tema tokia. Taip pat kalbam apie tai, kad kontrolės priemonės turėtų remtis rizikos vertinimu. Jau kurį laiką judama į tą pusę, bet manau, kad dar reikia pasistumėti pirmin. Toliau. Reikia dėmesio skirti pridėtinės vertės klausimą. Čia svarbus rezultatai. Kaip jau sakiau pradžioje, reikia galvoti apie struktūros peržiūrą. Ir na, čia yra labai sutinga dėlionė kur nors vieną detalę praleidus, bus nebeįmanoma sudėti visos dėlionės. Gal pasakytume, kad kad išmokėti įsipareigojimai realiai yra didelė problema, kuri vis išlieka, gyvenant biudžetą, reikia tam skirti daug dėmesio. Kas dar labai svarbu? sanglaudos politikos išlaidos. Reikia tai pergalvoti, reikia efektyviau siekti tikslų, reikia geriau struktūruoti tuos tikslus, kalbant apie sanglaudos biudžetą. Taip pat reikia remtis rezultatų rodikliais, kiek tik įmanoma daugiau. Kitas svarbus dalykas - reikia investuoti ten, kur investicijos e, numato desnį augimą. Na, apie tai daug kalbame, tačiau reikia ir taisyklės taip sudaryti, kad pasiektume šių rezultatų. Ten aš paminėti tam tikrą pokytį. Na, perėjimą ar geriau subalansavimą tarp e, to, kaip, kaip balansuojama dabar daugiametį finansinėje programoje antraštės apie bendro žemės ūkio politikos ir sanglos politikos subalansavimą Reikia visą tai gerokai pergalvoti, nes kalbame apie tam tikras kylančias problemas, tam tikras kylančius klausimus, tačiau, na, tos problemos jau yra realybė ir reikia būti jau tam pasiruošus. Tad reikia vertinti bendražėmiskos politikos dalį programoje, taip pat sanglos politikos dalį programoje. Nuomonės projekte pat, pateikiu idėjų dėl BŽUP. Europos Sąjunga turi imtis mažiau veiksmų ten, kur teikiama netiek daug vertės, tai labai svarbu, kalbant apie biudžeto rezultatyvumą. Toliau kitas dalykas Kitas dalykas, e, mes, kaip biudžeto kontrolės komitetas, turime nepraleisti galimybės išsakyti savo pozicijos dėl to, kaip galima užtikrinti geresnį funkcionavimą. Reikia pasakyti, kad e, jeigu išleidžiami 10 ar 15 milijardų eurų, ir taip pat kyla naujos užduotis, kuris reikia reaguoti, tai mes ir komisija, ypač komisija šiuo atveju turi labai atidžiai pagalvoti, kągi galima pasiūlyti. Gal kalbėti apie tos 1 procento lubas? Arba galbūt e, kalbėti apie naujus pasiūlymus dėl savų išteklių, naujus išteklių, nes vis tai bus aktualu, kai pasitrauks viena narė ir atsivers biudžetas kilė. Toliau. Na, vis tik tikslai turi būti pakankamai aukšti. Ir čia apie tai yra mano paskutinė pastaba. dėl gražinimo mechanizmo. Na, jeigu norime, kad biudžetas tikrai galėtų veikti, to reikia atsikratyti. Tad trumpai toks, e, tokia pasiūlymo esmė. Dėkoju pirmininkiai ir nariams už tik tą galimybę pristatyti pasiūlymą. Iki spalio 30 galime teikti pakeitimus, iki popietės balsavimas vyks arba 20 arba 21 lakryčio dieną. Mūsų komitete dėkoju. Taip, dėkoju. Taip, ambicingas dokumentas. Ali. Ponas Ali. Dėkoju. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti poną Sarvamą, parenkus šią nuomonę. Jo e, Dokumentas apima daug įvairių klausimų ir atspindi parlamento matymą dėl e, DFP galimos reformos. Komet šiame komitete mes ank, e, e, Liepos mėnesį diskutavome šito klausimu, tuomet iškėlėme klausimų dėl ilgalaikės strategijos tikslingumo. E, DFP ciklo ir e, taip pat dėl e, e, ilgalaikės sistemos taikymo viešajame sektoriuje. Šitie klausimai taip pat dabar yra atspindėti e, pranešime, kalbant e, apie biudžeto ir strateginių ciklų suderinimą. Aš manau, kad tai yra tinkamas požiūris, tačiau e, mes vis dėl dar ne, nepradėjom galvoti apie dešimties metų strategiją, tai yra nuo 20 iki 30 metų, o rengiantis naujai DFP yra siūloma e, taikyti e, išlaidų tikrinimo sistemą, taip pat e, sąnaudų įvertinimo bei e, kiti mechanizmai. Lankstumas yra svarbus taip pat aspektas, yra įvairių būdų pasiekti lankstumą. Gyvendinant tes, testinės e, programas bei kitas priemonės, čia mes turėtume nepamiršti savo nesenai sukauptos e, patirties dėl įvairių uh, kilusių krizių ir dėl e, atitinkamų fondų numatytų toms krizėms spręsti. Toliau dėl e, biudžeto orientuoto į rezultatus ir siekiant e, skaidraus biudžeto tikslo, užtikrinant europinę pridėtąją vertę ir veiksmingumą, tai šitie dalykai taip pat mums atrodo tikslingi. Dėkuoju. Ar kas nors dar norėtų komentuoti, ponas Švarc iš komisijos? Dėkoju. Aš e, perėsiu į anglų kalbą, kadangi pranešimas yra parengtas anglų kalba. Aišku, mes susipažinome su pranešimo projektu, e, skaitėme su labai dideliu dėmesiu ir e, čia atsispindi kai kurie dalykai iš mūsų apmastymo dokumentų, dėl pridėtosios europinės vertės mūsų dokumente taip pat e, yra pateiktas apibrėžimas, kaip mes suprantam tą pridėtinę e, vertę ir europinę vertę ir kaip jas pasiekti. Kalbant apie išlaidų tikrinimą, peržiūrą, tai mes e, taikome tai e, visoms programoms, kurios finansuojamos iš ES lėšų ir mes teikiame atitinkamas rekomendacijas e, auditorumams. Tai atspindėta nuomonėje taip pat. Nuomonėje taip pat minimas padidintas lankstumas. Galiu pasakyti, jog komisijos nuomonė taip pat reikia tai užtikrinti ir kaip giliau įtvirtinti tą lankstumą biudžeto plotmėje. Tas pats pasakytina ir apie nuosavus išteklius. Mes e, e labai teigiamai žiūrime į tai, kad e, e, pranešime yra pabrėžiama tai, e, komisijos narys Otingeris yra tai taip pat e, pabrėžęs, tai yra, e, turiu galvoje, breksito problemą, mes turime giliai pagalvoti e, apie atitinkamas e, sumas ir apie tai, kaip mes elgsime su išlaidomis, todėl kad e, dėl breksito atsiranda tam tikrų spragų, bet jų atsiranda taip pat ir dėl e, migracijos krizės. Todėl, ponė Sarvama, mes manome, kad jūsų nuomonė iš tikrųjų yra labai vertingas dokumentas mums. Mūsų apmąstymų dokumentas pradėjo, jo paskelbimas pradėjo konsultacijų laikotarpį, mes įsiklausome į visų suinteresuotų pusių nuomonės, labai dėkoju Jums už Jūsų pasiūlymus. Dėkoju. Pranešėjas. Dėkoju. Dėkoju visiems kolegams už komentarus. Labai trumpai apibendrinsiu. Atrodo, jog kalbant apie biudžeto kontrolės komiteto nuomonę ir jos turinį, tai per ateinančius metus mes, mes joje nuomonėje atlėpėme komisijos pirmininko išsakytiems pagėdavimams. Taip pat kalbant apie tvarkaraštį, apie grafiką, sektoriniai komitetai jau dabar nagrinėja tos aspektus, kai kurie komitetai dar nagrinės vėliau, galbūt vasarą ir e, apskritai tas nagrinėjimas vėliausiai baigsis sausio mėnesį. Tad biudžeto komitetas tuo metu Tuomet biudžeto komitetas e, priims e, pono Olbrichto ir ponios Toma pranešimą savo iniciatyvą e, kitų metų vasario mėnesį ir paskui plenarime posėdėje tai bus aptariama kovo mėnesį, bet mes atsižvelgiame į komisijos ir kitus pasiūlymus. Dėkuoju. Tad dabar pereiname prie septinto darbo tvarkės punkto. Europos audito rūmų specialiųjų ataskaita 3216, biudžeto įvykdymo patvirtinimas, jas paramos prioritetiniams sektoriams Hondūre veiksmingumas. Mes e, sveikiname Hondūro ambasadorių, ponė ambasadoriau, labai džiaugiamės, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Pone Jakovsen pristatys specialiai ataskaitą, pas, paskui žodis bus Aelai Sender. Pone Jakobsen. Čia. Dėkuoju, ponė Pirnkė. Ponė Pirnkė, gerbėjai, ponai ir ponios, aš norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę pristatyti Jums specialiąją ataskaitą dėl ES teikiamos prioritetinėms rytims Hondure paramos veiksmingumą. Aš savo pasisakymę pristatysiu Jums mūsų išvadas ir rekomendacijas, bet pirmiausia keli žodžiai apie mūsų paramą Hondūrui. Kodėl ši tema yra svarbi? Hondūras yra šalis, kuris susiduria su rimtais vystimosi iš. E- e- grėsmėmis su makroekonominiu nestabilumu, korupcija ir e, plačiai paplitusiu smurtu. Europos Sąjunga yra ant, ant antrojo pagal dydį prekybos, Honduro prekybos partnerė ir pirmojo e, donorė. Nuo 2017 iki 2013 metų mūsų teikiama parama padidėjo iki 235 e, e, milijonų laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų. Audituojama laikotarpį visi mokėjimai e, sudarė bendros, bendrai sudarė 119 milijonų eurų ir e, mes teikime paramą biudžetui ir taip pat vykdėme projektus. Be to, Hondūrui taip pat buvo taikomas regioninio bendradarbiavimo pro, e, programos, e, keli pogramiai ir kai kurie kiti veiksniai. Mes sutikėme savo veiklą trijose sritise - skurdo mažymas, net gamtos išteklių srityje, saugumo ir teisingumo sritise. Šioms sritims buvo skirta 85 procentai visos paramos, kuri buvo teikiama dvišalių pagrindų. Auditas buvo skirtas tam, kad mes įvertintume ES teikiamos paramos veiksmingumą Hondūre. Pirmiausia, mes išnagrinėjome tai, kaip komisija valdė teikiamą parmą vystimuisi ir antras tikslas buvo vertinti, e, kiek buvo pasiekti nu, užsibriežti tikslai. Taigi, kokios yra mūsų išvados? Iš esmės, e, ataskaitoje yra parašyta kad ES dvišalio bendradarbiavimo prioritetiniams rytims programos audituojamų laikotarpių buvo iš dalies veiksmingos. Atsižvelgiant į sudėtingas sąlygas šalyse, ES veiksmai buvo pateisinami ir iš esmės buvo pasiekti visi užsibriežti rezultatai, nors kai kur buvo vėluojama. Be to mes pastebėjome tam, tikra, tam tikrus teigiamus pokyčius. Antra vertus, reikia pasakyti, kad bendra padėtis šalyje vis dar kelia nerima, skurdo lygis padidėjo, mi, miškų plotas sumažėjo o smurtas tebelieka labai didelis, labai paplitęs ir labai daug žmogžudyšių yra vykdoma Hondūre. Komisija teikia paramą konkrečioms sritims Ir dažniausia tose srityse buvo gyvendinamos patikimos nacionalinės strategijos, tačiau mes pastebėjome ir tam tikrų trūkumų. Pavyzdžiui, ES, Europos komisijos vykdoma paramos valdymo struktūros buvo pernelik silpnos. Ir Kai kur, pavyzdžiui, kai kur parama buvo teikiama tik tai trumpą laiką. Tai reiškia, kad užsibrieštų tikslų pasiekti buvo nelengva. Be to, mes įsiaiškiname, kad ES teikiamos paramos tikslai buvo labai plačiai apibriešti. Ir, uh, Parama buvo teikiama per labai ilgą laikotarpį. Nepaisant to, kad bendradarbiavimo struktūros ir paramos teikėjų koordinavimo struktūros yra geros, bet realiai bendradarbiavimas, realus bendradarbiavimas buvo palyginti ribotas. Ir tam tikrais atvejais e, tai lėmė paramos dubliavimasi. Be to, mes matome, kad dėl tai labai e, nepakankamai stabilios makroekonomikos ir viešų finansų valdymo e, padėties e, delegacija, ES delegacija buvo sunku veikti. Bet komisijai iš dalies vis dėlto pavyko sumažinti šias rizikas. Ir, tačiau komisija tinkamai neįvertino paramos biudžetui tinkamumo, kad įrodytų, kad šalies pasiekta pažanga atitiko aiškiai apibrieštus lyginamosios standartus ir tikslus komisijos strategija plėtoti konstruktyvų dialogą su Hondūro vyriausybė yra gera praktika, tačiau mes matome, kad labai dažnai tos dialogas būna labai plataus pobūdžio ir nesusitelkia e, svarbiausias rytis. Taigi, kągi galima būtų padaryti? Tam, kad galima būtų padidinti ES paramos veiksmingumą Hondūre, mes rekomenduotume štai, kad komisija turėtų pirmiausia sustiprinti ES požiūrį E, užtikrinama, kad jis būtų tikslingesnis ir e, nuoseklesnis. Antra, biudžeto, paramos biudžeto operacijų, operacijos turi būti geriau valdomas. E, trečia, reikėtų taip pat geriau vertinti pasiektus tikslus. Ir po, politinį dialogą reikia sutelkti prioritetinėse sritise. Aš norėčiau padėkoti komisijai už konstruktyvų bendradarbiavimą atliekant šį auditą ir už tai, kad komisija pritarė visoms mūsų įsakytoms rekomendacijoms ir e, už norą tobulinti savo darbą. Be to noriu pasakyti, kad e, mes patikime šio audito išvadas e, delegacijos ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis nariams. Ir aš taip pat dėkoju Jums už bendradarbiavimą. Dėkoju uždėmesį ir su malonumu atsakysiu Jūsų klausimus apie šią ataskaitą. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. Pone Jelė Sender, mūsų pranešėja, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau padėkoti um, pranešėjai už e, ataskaitą. Turint omenyje, kad tai yra pirmoji tokia ataskaita, tai mes uh, bandome suprasti, kas pasiteisino, kas nepasiteisino, kad atinkamai galėtume reaguoti ateityje. Dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Dėkoju taip pat ponui ambasadoriui, kuris mums taip pat nemažai padėjo. Tad e, dabar, remiantis visų šitų atliktų darbų, mes pateikėme e, pasiūlymų Ir e, jeigu gausime leidimą, e, turint omenyje, kad buvome pakviesti į Hondūrą, mes e, galbūt vyksime ten. Bet apskritai rengiant ataskaitą darbas vyko e, sklandžiai. Kaip sakiau, tai yra pirmasis e, pranešimas, pirmoji tokio pabudžio ataskaita apie biudžetinius aspektus. E, Pirmasis tokio pobūdžio e, susitarimas e, yra e, pasirašytas su centrinė, centrinės Amerikos valstybė. Ir dabar Honduras išgyvena krizę, 2009 metais įvyko perversmas toje valstybėje ir e, mes e, analizavome pakankamai ilgą laikotarpį, galbūt truputį net e, per ilgas laikotarpis, reikėjo galbūt jį suskirstyti į trumpesnius laikotarpius. Tad biudžetiniu požiūriu dėl to buvo pakankamai sunku visą tai atlikti, tačiau tai yra Hondūro specifika komisija ir e, pati valstybė ir mes e, dabar mokomės, kaip naudoti šias naujas e, priemonės, kurios yra orientuotos į rezultatus. Dabar kalbant apie analizės laikotarpį, jisai dubliuojasi su 7-15 metų kadencija ir e, taip pat sutampa su e, kito laikotarpio dviejais e, metais ir perversmo metu taip pat e, buvo viskas už, už, užblokuota kurį laiką. Galvodami apie ateitį mes turime atsižvelgti į tokio pobūdžio paramą teikiama tokio pabudžio valstybėms ir galbūt mes turėtume sutelkti savo dėmesį ties e, trumpesniais laikotarpiais analizuodami rezultatus, užuot e, atlikę tokį, tokios plačios apimties auditą. Aišku, dabar e, e, e turime atsižvelgti tai, kad e, kuomet įvyko perversmas, viskas buvo sustoję kurį laiką, užblokuota, paskui įvyko krizė devintais e, metais ir taip pat buvo stagnacijos laikotarpis. Ir e, atsižvelgiant į anksčiau atlikto darbo rezultatus ir lyginant padėtį po perversmo, mes konstatuojam, kad viskas ėmė po truputį vėl judėti į priekį ir santykiai su ES atsinaujino ir sustiprėjo, tačiau biudžeto programavimo laikotarpis prasidėjo esant naujiems prioritetams, nes padėtis po perversmo smarkiai pasikeitė. Tad mums iš tikrųjų buvo e, labai įdomu ir turininga e, atlikti tą analizę. Į daug ko pasimokėme. Mes e, taip pat e, atsižvelgėme į įvairius e, pasikeitimus nuomonėmis su naudos gavėjais ir su pilietinės visuomenės atstovais. Iki 12 metų, kuomet buvo, po 12 metų kuomet buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas, padėtis e, pasikeitė. Ir e, teikiama pagalba ir dvišaliai susitarimai tuo būdu buvo papildyti naujomis nuostatomis, atsižvelgiant į valstybės specifiką, tačiau tame e, plačios apimties audite šitie dalykai tarsi ir ištirpsta. Ko mes pasimokėme? Mes e, e, pasimokėme labai svarbių, mano nuomonė, dalykų ir mes e, turime suprasti, kad biudžeto pagalba padeda užtikrinti tinkamus tarpusavio santykius ir vienodas sąlygas Kita vertus, ta teikiama parama susijusi su plat... kai kuriais e, bendrais iššūkiais. Tai susiję, pavyzdžiui, su klausimais, su tokiais klausimais, kaip e, ar institucijos po perversmo sustiprėjo, ar sustiprėjo jų gebėjimai. Uh, E, nes e, valstybė susiduria su kitais labai rimtais iššūkiais, korupcija, pavyzdžiui, neligybės, neligybė esanti valstybėje, biudžeto pagalba čia taip pat suvaidino labai svarbių vaidmenį sprendžiant šitas problemas. Aš e, taip pat norėjau paminėti kvietimą, kurį mums atsinti Hondūro institucijos. Mes e, dabar turime remtis mūsų patirtimi ir žiūrėti, kaip galima mažinti, pavyzdžiui, biurokratiją ir spręsti kitas problemas. Dabar mes matome, kad Hondūras iš tikrųjų identifikavo pačius geriausius problemų sprendimo būdus, kovojant e, su e, korupcija, gerinant e, lyčių lygybę, moterų padėtį, užtikrinant vaikų apsaugą, taip pat kovojant su skurdu, užtikrinant prieigą prie gerimo vandens ir taip toliau. Visi šie rodikliai pagerėjo. Ekonominiai rodikliai taip pat pagerėjo, nes intensyvėjo turizmas ir valstybės e, vystimasis, kaip toks mūsų nuomonė, taip pat e, padėjo mums geriau suprasti, kaip tokiamis kritinėmis e, sąlygomis galima daryti pažangą ir kas yra svarbu. Biudžeto kontrolės komitetas puikiai supranta, kad įvykus e, perversmui viskas sustoja, užsiblokuoja ir mes e, turime biudžetinę pagalbą laikyti esminės svarbos priemonę, siekiant pagerinti padėtį tokiais atvejais. Tad e, mes iš tikrųjų labai daug ir labai greit ko išmokome šitame kontekste tos krizės sąlygomis ir e, perversmo sąlygomis laikotarpį po perversmo, kaip viskas vyko. Ir e, e, manau, kad komisija turėtų atsižvelgti į, tas, į tai, ko mes pasimokėme. Aš manau, kad komisijai taip pat tai buvo labai naudinga, nes komisija tuo būdu galėjo patobulinti visą sistemą. Mes aiškiai pamatome, pamatėme, kaip uh, biudžetinė sistema turi būti orientuota į rezultatus, kaip e, turi būti tvirtinamos e, naujos tam tikros formulės ir mechanizmai, naujos koncepcijos ir kaip e, dėl to kyla pokyčių. Kitas esminis dalykas, ne tik tai komisijai, bet ir mūsų komitetui reikia turėti galimybę identifikuoti ir įvertinti e, pasiekmes nesant e, ES pagalbos. Kokios būtų sąnaudos, jeigu nebūtų buvusi teikiama visa šita pagalba, kaip tuomet būtų susikloščiusi Hondūro e, padėtis ir kokios būtų E, kliūtis, nes, kliūtis, nes Europos e, sąjunga po perversmo, iš karto perversmo sakė, jog e, nebebus kol kas teikiama pagalba. Aš manau, kad ir mes, ir komisija vis dėlto gali rasti tam tikrus būdus ir koncepcijas, kurios padėtų išsiaiškinti šitos aspektus. Aš manau, kad mes vis dėlto galime tam tikrų priemonių pagalba išsiaiškinti, kokios būtų buvę tos sąnaudos, jeigu nebūtų buvę tos pagalbos. Jeigu mes būtume kaip teisėkuros institucija ir kaip auditoriai sustabdę savo e, pagalbą. Čia kalba sukasi apie pirmą tokio pabudžio susitarimą su Centrinės e, Amerikos e, valstybė Hondūras yra kryškelėje tarp, pietų, tarp e, šiaurės ir pietų. Tai yra valstybė, kuri susiduria e, su įvairiomis problemomis. Hondūre e, yra ir narkotikų prekybos daug problemų, tai yra tranzitinė narkotikų prekybos valstybė, yra kitų rimtų problemų. E, bet tai yra svarbu vaidmenį regioninių lygmenių vaidinanti valstybė, todėl labai svarbu panaudoti visus um, svertus, e, gerinant jos padėtį ir e, Liepos mėnesio jau mes galime konstatuoti, kaip pasiteisino tas bendradarbiavimas su ES ir kokie vyko teigiami pokyčiai po 2009 metų. Iki dabar aš norėčiau, kad komisija pakomentuotų detaliau e, susidariusią padėtį, pasakytų, ko komisija pasimokė iš šito e, atvejo, nes Honduras tuo pat metu turi kovoti ir su korupcija, ir su sukčiavimu, mokesčių vengimu, finansiniais nusikaltimais. E, Visos mūsų priemonės siekia pagerinti padėtį ir aš manau, kad rezultatai yra ženklus ir kad mes galime remtis šito pavyzdžių kaip labai teigiamų pavyzdžių, rodančių, kaip bendradarbiavimas su ES gali padėti pagerinti padėtį. Dėkuoju labai e, visiems e, kolegoms ir ypač ambasadoriai. Dėkuoju. Dabar Žodis Konstantinui Pėdos iš e, DEFCO generalinio direktorato. Dėkui, ponė Pirinkė. Be abejo, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponė Jakobson iš audito rūmų, Europos parlamento nariai, poniai Ajala, už tai, kad jį pristatė ir savo nuomonę šiandien. Labai svarbu buvo išgirsti visas šias nuomonės, todėl kad būtinų šios prezentacijos užbaigė konsultacijų tikslą. Be abejo, konsultacijos vyksta ir tarybos lygmenių ir net yra paskelbtos ir tarybos išvados Liepos mėnesį dėl šios specialios ataskaitos. Taigi vyksta labai svarbus konsultacijų ciklas ir po. O, tos konsultacijos e, prasidėjo, kai buvo paskata šį ataskaitą ir tai yra labai svarbu e, mums, ne tik dėl to, kad taip mes gauname vis reikalingą informaciją ir užtikriname skaidrumą, bet ir e, dėl to, kad taip yra užtikrinama skaitomybė ir galvome apie tolesnius veiksmus. Ir šiame kontekste aš norėčiau pasakyti tai, kas mūsų galva šiuo metu yra svarbiausia. Tai yra tai, kad rekomendacijos ir išvados, kurias pateikė audito rūmai, uh, turi būti įtraukti į veiksmų bendrą viziją. Mes nustatome labai konkrečius veiksmus, konkrečias priemonės, kur, kuriams gyvendinti yra nustatyti aiškus ir terminai, tam, kad galima būtų patobulinti darbą atsižvelgiant į auditorumų pateiktas rekomendacijas. Yra keli dalykai, kurie pagerėjo uh, savaime. Aš taip pasakyčiau, nes, pavyzdžiui, audito rūmai visiškai teisingai pastebėjo, kad kad iki 2014 metų mes norėjome dalyvauti visose sritise ir mūsų ištekliai buvo pernelik menki, bet uh, Taip buvo dėl to, kad 2010-2011 metais buvo taikoma kitoks požiūris, o dabar mes sutrikėme savo veiksmus trijose sritise, tai yra aprūpinimas maistų, žimtumas ir, tai, ir teisinė, teisės valstybės principo taikymas. Be to mes skiriame daugiau dėmesio kovai su korupcija ir žmogaus teisėms. Ir mūsų veiksmai dabar yra kur kas konkretesni ir sutelkti konkrečiose sritise, nei buvo praeitėje. Dar vienas teigiamas e, poslinkis tai yra tai, kad paramos biudžetui veiksmai yra labai svarbus Hondūrui ir mes labai sustipriname šių veiksmų valdymą nuo 2012 metų. Mes parengėme naujas gairias Ir pavyzdžiui, šiandien, kai kalbame apie rizikos valdymą, matome, kad jis atliekamas kur kas rimčiau, geriau nei praeitėje. Toliau dialogas politiniais e, klausimais taip pat buvo sustiprintas. Taigi šių operacijų valdymas šiandien yra stipresnės uh, nei praeitėje. Yra dar vienas e, teigiamų tendencijų pavyzdys, jūs minėjote du, e, rezultatų vertinimą. Nuo dabartinio bendradarbiavimo laikotarpio, nu, tai yra nuo 2014-2020 metų, mes siekiame, e, mes gyvendiname dirbame pagal struktūrą, kuri numato siekti konkre, konkrečius rezultatus, ypač kai kalba eina apie paramą biudžetui. Mes nustatėme geriausius įmanomus rodiklius šioms programoms. Ir kartu mes turime stiprinti institucijas, pavyzdžiui, Hondure. Mes padėjome sustiprinti statistikos sistemą. Taigi e, nemažai kas buvo padaryta ir e, mes e, tobuliname darbą su visomis šalimis partnerimis regione. Ir konkrečiai, kai kalbame apie Hondūrą, aš ką tik jau patikiau teigiamų tendencijų pavyzdžius. Ir po to, kai buvo paskelbtos ataskaitos išvaidos, mes e, ypatingą dėmesį pradėjome skirti e, paramos biudžetui e, priemonėms, mes kur kas daugiau dėmesio skiriame dabar makroekonomikai ir viešų finansų valdymui. Iš tikrųjų, de, delegacija de, Hondūre neturėjo anksčiau deramų išteklių tam, kad galėtų rūpinti šiomis rytimis tą situaciją ištaisėme. Yra ir kitų priemonių, Pavyzdžiui, ataskaitoje kalbama apie tai, kad reikia stiprinti ES ir e, šalių paramos teikėjų e, veiksmų koordinavimą. Mes e, turime jau bendrą veiksmų koordinavimą ir tikiuosi, kad jau kitais metais galėsime įgyvendinti bendro jungtinio atsako schemą Hondūre. Komisijos parama buvo, buvo aktuali šaliai, kaip yra pasakyta ataskaitoje, ir kad buvo pasiekti rezultatai svarbiausiose sritėse. Bet reikia pasakyti, kad ši ataskaita mūsų vertinimu yra svarbi valdymo priemonė mums, nes ji padeda mums įvertinti geriau padėtį Hondūre, bet ir galvoti apie uh, apie e, tai platesnėme kontekste. Pavyzdžiui, tai, kas pasakyta šiame dokumente apie mūsų paramos biudžeto įvaldymą, aktualu yra ir tam, kaip mūsų generalinis direktoratas e, tas, sprendžia visus tos klausimus apskritai regione. kiek kai, e, kainuotų paramos neteikimas. Ir čia reikia galvoti ne vien apie Hondūrą, ponia Jala. Jūs minėjote, kad audito rūmai išnagrinėjo tą bendradarbiavimo laikotarpį, per kurį įvyko politinė krizė 2009 metais ir taip pat per tą laikotarpį smogė ir finansų krizė. Ir aš galiu paminėti jums e, eklak e, e, skaičius. Jei pažvelgsite į skurdo rodiklius, pamatysite per krizės laikotarpį skurdas padidėjo, o po to jis pradėjo mažėti. Iki 2013 metų lygio. Ir mes prisidėjome prie šių pokyčių, pirmiausia teikdami paramos biudžetui, pirmiausia teikdami paramą biudžetui ir stiprindami Honduro institucijas. Tai tiek, ponė pirmininkė. Dėkoju. Frau Jakobsen, zum Abschluss. Dėkoju, ponė Jakobsen. Atsiprašau. Prieš tai dar ponas Slafranka. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pasidžiaugti, kad turiu progą dalyvauti šiose diskusijose. Aš buvau delegacijos e, vadovas, tos delegacijos, apie kurią minėjo pana Heller. Ir e, turėjau galimybę taip pat pabendauti su prezidentu Brazilijos sadoje, tuo metu, kai ta situacija tikrai buvo labai sunki, tik šaliai baigiantis kriziai, na, pasakytina, kad toks krizis gali būti sprendžiamas tik vienu būdu - per demokratinius rinkimus, kas ir buvo padaryta ir ES remia tuos rinkimus. Džiaugiamės audito rūmų paskelbtą ataskaitą. Tačiau pasakyti, kad e, tos lėšos tikrai buvo būtinos, jų labai reikėjo ir e, buvo pasiekti geri rezultatai. Labai džiugu, kad tai patvirtinta. Aišku, šalių situacija tarp labai skiriasi. Pavyzdžiui, šioje šalyje skurdas siekia 68 procentus, daug smurto. Tad e, to šalis, kurie tokia situacija tikrai gali ir nusipelno paramos iš Europos Sąjungos. Mes teikiame paramą, kaip sakė Europos komisija, siekdami užtikrinti makroekonominį balansą. Ir kaip komisijoje kalbėjo, reikia galbūt galvoti, kaip geriau fokusuoti paramą vystimus, tu galvoji tą naują kontekstą. Apie tai diskutuojama taip pat rinktinėse tautose diskutuojam ir plenarinėje sesijoje, reikia paremti šalis, kuriams reikia paramos. Tuo pačiu reikia užtikrinti tinkamą priežiūrą iš auditorumų pusės. Pirmininkė dar prieš baigdamas, norėčiau sureaguoti tai, ką auditorumai pasakė apie tai, kad ES veiksmai turėtų būti nuoseklesni ir tiksliau orientuoti kad reikia aiškiau orientuotis savo prioritetus, o prioritetas pagrindinis yra kova su skurdu. Taip pat reikia kalbėti apie tai, jog parama biudžetui turėtų būti konkretesnė ir turėtų priemonės numatyti aiškesnius rezultatus, aiškesnius tikslus. Nors kitą vertus dažnai tie tikslai gali būti jau ir mūsų nekontroliuojami. Pavyzdžiui, Honduras per tą finansinį periodą gauna didelę paramą ir mes turėtume galėti matuoti paramos rezultatus. Aš jokių būdų nesakau, kad ta parama nereikalinga, žinoma, nereikalinga, bet reikia stikinti, kad tikrai pasiekiami tie tikslai, kurių mes norime siekti. Taip pat ataskaitoje E, minima, kad Hondūre turi veikti delegacija, kuri turi galėti remtis e, specialiamis kompetencijomis. Reikia darbuotojų, kurie išmanytų makroekonomiką. Žinau, kad pavyzdžiui, Nikaragos atveju tai labai pasiteisino. Ir e, dabar štai apie tai kalba auditorumai. Audit auditorumai sako, kad iš esmės pasiekti tikslai, kurie buvo keli, kelti, tačiau taip pat sakoma, jog poveikis galėjo būti dar didesnis. Buvo, buvo galima tai geriau optimizuoti. Kita vertus, iš dalies tai paveikė ir sutinka šlės situacijas. Taip pat reikia gerinti veiklos vadybą. Būtent apie šios dalykus mūsų frakcija daugiausiai ir kalbės, būtent ties to daugiausiai sustelksime. Buvo labai įdomu iškirsti auditorumų, komisijos pranešėjo taip pat pristatymų. Manau, visą tai e, tikrai mus ragi, na, suteikia paskatų toliau tęsti šios gerus darbus, tačiau taip pat reikia ne, visuomet neišleisti šakių desnio efektyvumo. Reikia užtikrinti, kad tos didelės sumos tikrai būtų tinkamai e, valdomos. Dėkoju. Dėkoju, ponė Jakobsen. Dėkuoju, pirmininkė. Buvo komentuota e, audito apimtis, laikotarpis, kuriam tai buvo pritaikyta, tai noriu pasakyti, kad visais atvejais mes turime atkreipti dėmesį į tą laikotarpį, kuris mums skiriamas ir čia daugiausia buvo dėmesį skiriama į tam tikrus projektus, kurie buvo vykdomi šiuo periodu ir mes vertiname tas didžiausias sumas Tad e, tas laikotarpis buvo gana trumpas, nuo 15 metų lapkričio iki 16 metų balandžio. Tačiau kai kurie projektai prasidėjo 7 metais ir tęsiasi iki 15 metų. Ir iš dalies tai vyko dar dėl to, kad e, buvo ne, kartais nemažai vėluojama. Būtent todėl reikėjo išplėsti tą apimtį, kuri buvo vertinama. Taip pat norėtum sureaguoti komisijos pas, pasakymą, kad dažnai ataskaitose matome tai, kad būna problemų su rodikliu ir indikatorio atrinkimu. Jeigu iškart numatant programą nėra numatoma viskas labai tiksliai, tuomet labai sunku išmatuoti poveikį. Tuomet sunku tiksliai vertinti, kokius tikslus parama pasiekia. Labai bus įdomu toliau stebėti komisijos veiklą šioje srityje. Stebėti, ar komisija toliau ateityje skirs geresnius tikslus, pagal kuriuos bus galima geriau matuoti poveikį. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. Berots ambasadoris paprašė žodžio. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Garbėjai nariai, pirmiausia, norėčiau labai padėkoti už prieš tai kalbėjusių pranešiai išsakytas pastabas, pasisakymus, dėkuoju visus komentarus, kurie buvo pasakyti. Mums šią ataskaitą rodo, jog vyksta puikus bendarbiavimas kuris remiasi atskaitomumo principais ir ypač dėkojame audito rūmams, kaip ponia Kopsenu, už ataskaitos parengimą. Ataskaita puikiai parengta, tai be abejo užtruko labai daug laiko. Ten kalbam apie įvairius dalykus, kas jėsi mano šalimi, politinė krizė, teisinės reformas, institucinės reformas ir kitus dalykus. Ir per visą tą laiką, na, Hondūrė labai daug kas dėjosi tačiau pasakyčiau, kad tikrai ataskaita yra vis dar aktuali ir be abejo matomai ir pozityvi. Taip pat per tą laiką Honduras um, vykdė stebėsenos veiksmus pagal pasaulinę programą, buvo stebima kaip naudojama parama ir ES čia yra vienas svarbiausių partnerių teikia labai daug paramos Hondūrui. Taip pat padeda užtikrinti atitikti kai kuriems reikalavimams. Ir čia prasme mes esame labai atviri. Taip, Hondūras iki šiol sudarė su iššūkiais, tiesa. Bet be abejo, dar vyksta procesai toliau. Šiemet beje turbūt taip pat dar vyks į Hondūrą rinkimų stebėjimo misiją, jau trečioji tokia misija ir visos misijos yra labai teigiamai vertusios situaciją. Tad nors Honduras dar su didžiuliais iššūkiais, tačiau Honduras kaip šalis jau yra labai pasikeitęs. Žinoma, suprantame, kad iššūkiai niekur nedingo. Mes padarėme tai, ką turėjome padaryti, tačiau dar reikia dirbti toliau, reikia toliau kovoti su korupcija, kovoti su narkotikų priekyba, su tarptautiniu nusikalstamumu. Visą tai labai svarbu, taip pat ir skurdo problema išlieka. Tačiau, ką dar svarbu pastebėti, yra tai, kad Europos parama vis dar mums yra labai svarbi, mums vis dar jos labai reikia. Ir e, mes e, labai kviečiame jūs taip pat apsilankyti mūsų šalyje, atvykite, aplankykite Hondūrą. Ir tada pamatysite tikrai kokia yra situacija, patys įsitikinsite. Sunku viską vertinti iš toli. Reikia realiai nuvykti į vietą ir pamatyti, kokia situacija, kokie iššūkiai kyla. Džiaugiamės ataskaitą, džiaugiamės turiniu. Taip pat džiaugiamės Europos delegacija, kuri atvyko į Hondūrą praeisiais metais kurie vertino paramą vystimusi. Ir pati Europos delegacija savo ataskaitoje taip pat minėjo, kad Europos parama yra labai svarbi Hondūrui. Mes kovojame su mums kilančiais iššūkiais, jie vis dar yra dideli. Supratome, kad situacija dar nėra pasteisiusi tiek, kiek reikėtų, tačiau ekonominiai rodikliai yra teigiami, šalis auga. Dėja, kol kas e, tas ekonomikos augimas na, ne visiems dar atnešė naudos, ne, vis, ne visiems įdomiams sluoksniams jis yra jaučiamas. Čia mes dar turime gerokai padirbėti. Taip pat turime savo įsipareigos tarptautiniai bendruomeniai ir mes esame tikrai labai atviri, jeigu yra kokių nors problemų ar trūkumų skaidrumo srityje, na mes esame atkreipiame, pavyzdžiui, į tuomet Transparency International. Prašom jų pagalbos, kad mums padėtų. Kai paskui kalba apie žmogaus teisės, mes Norima kurti visuomenę, kuri gerbė žmogaus teisės, skatina žmogaus teisės. Kai matome, kad mūsų, kad e, mums reikia paramos didinant pajėgumus, stiprinant institucijas, tai mes visuomet kreipiamės į atitinkamą tarptautinę organizaciją, prašome jų paramos, pasirašome tinkamus sutarimus. Tad Honduras tikrai yra tokia šalis, kuri dabar yra perėjime. Dėkoju, ponė ambasadoriu. Taip, labai puikiai pareklamavote savo šalį, dėkoju Jums už tai. O dabar tik žodį pranešėjų, kad užbaigtų e, diskusiją. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju. E, aišku, mums iškylo kai kurių sunkumų ir apskritai e, E, visas, e, e, visas šis kontekstas buvo pakankamai sudėtingas, tačiau ir mūsų darbas su komisija, auditorumais ir su valstybe buvo labai svarbus dalykas. Mes turėjom išanalizuoti labai daug įvairių e, aspektų, jų e, dinamiką, e, identifikuoti problemas ir kuomet mes galėjom išspręsti tas problemas, mes pamatėm, jog valstybė grįžta į e, normalų vystimosi e, kelią ir tokioje valstybėje kaip e, Honduras tokios, tokios galimybės ir tendencijos gali būti naudingos e, kaip pavyzdys ir kitoms valstybėms. Tad ta patirtis iš tikrųjų labai svarbi, ko ją galima pritaikyti tais atvejais, kuomet iškyla rimtos krizės ir kitoms valstybėms tai taip pat labai naudingas pavyzdys. Mes e, supratome, kad e, toks bendradarbiavimas su ES kartais būna labai teigiamas. Mūsų pirmininkė lankosi e, įvairiose valstybėse ir ES ir už jos ribų. Ir mūsų veiklos kai kurie aspektai buvo susiję ir su žemės valdymu. Ir, e, kaip sakė ponė Jakobsen, mes e, turime užtikrinti ir tolesnės e, priemonės ir po tų kritinių laikotarpių mes turime užtikrinti, kad ir kitose sektoriuose taip pat vėtis gerėtų. Dėkuoju. Tad šis darbo tvarkės punktas. E, yra aptartas, diskusijos šio klausimu baigtos, o dabar aštuntas darbo tvarkės punktas Europos auditų rūmų specialiųjų ataskaita 11.217 Centrinės Afrikos Respublika metų biudžeto vykdymo patvirtinimas skirtas ES patikos fondui BQ, ponė Jakobsen. Tik prašau kalbėti labai trumpai. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėjau komiteto darė, aš norėčiau Jums trumpai pristatyti mūsų specialią ataskaitę dėl patikos fondo BEKU. Centrinės Afrikos Respublika ilgą laiką prieš tai yra valdoma, joje yra didelis skurdo lygis ir vyksta įvairūs konfliktai. Tai yra viena iš mažiausiai išsivyščiusių ir skurdžiausių šalių ir ji yra paskutinė jungtinių tautų vystimosi programos žmogaus socialinės raidos. Uh, indeksai užima paskutinę vietą. Ir didžioji dauguma žmonių susiduria, e, gyvena labai nestabilioje padėtyje ir daugiau nei pusė žmonių reikalinga yra humanitarinė pagalba. Maždaug 6, 400 tūkstančių žmonių yra perkelti šalies viduje ir maždaug tiek pat yra pabėgę į kitas šalis. ES yra jau daugiau nei 30 partnerių, 7 Afrikos Respublikos partneriai ir jį tebe lieka viena iš svarbiausių partnerių vystimosi sritise. Per pasarosius keturis metus ES E, skyrė euro e, šiai šaliai daugiau nei 500 milijonų eurų. O 2014 m. Liepos mėnesį buvo pradėtas gyvendinti patikos fondas, kurios tikslas buvo padėti šaliai įveikti krizę ir uh, užsimti rekonstrukciją. Audito tikslas buvo patikrinti, ar patikos fondas buvo įsteigtas pagristai, kaip jis yra valdomas ir ar buvo pasiekti jam nustatyti rezultatai. Mes tikriname laikotarpį nuo 2014 metų, prad, tai yra tų metų, kai pradėjo veikti šis fondas, iki 2016 metų pabaigos. Mes patikrinome visus jo 11 projektų ir e, jų finan, 31 finansuotą sutartį. Iš esmės mes nusprendėme, kad šis patikos fondas buvo sudarytas e, pagristai sudėtingomis aplinkybėmis. Mes manome, kad jo valdymą galima būtų patoblinti tam, kad galima būtų visiškai išnaudoti jo potencialą potencialą. Tačiau kartu mes pripažįstame, kad e, fondas buvo įsteigtas pagristai. Be to, mūsų ataskaitoje yra parašyta, kad patikos fondas Beku buvo su, e, su, e, įsteigtas per labai trumpą laiką ir komisija dar nebuvo sukūrusi analizės, analizę reikalingą struktūrą tam, kad galėtų atlikti kom, o, o, kompleksišką vertinimą. Ar, de, Šis fondas pasiteisino labiau nei kitos galimos finansavimo priemonės. Be to nebuvo atlikta ir išsamios poreikių analizės. Be to mes padarėme išvadą, kad patikos fondo valdymas nebuvo visiškai išnaudotas. Nebuvo išnaudotas visas jo potencialas. Pirmiausia, tas patikos fondas turėjo tik tai ribotą poveikį paramos teikėjų veiksmų koordinavimui. Be to, mes manome, kad atrankos procedūros galėtų būti skaidresnės, spartesnės ir veiksmingesnės. Trečia, mes žinome, kad dar nėra apskaičiuota, kiek kainuoja visas valdymas. Ir paskutinis, ir paskutinis dalykas, reikėtų dar patobulinti valdymo ir vertinimo mechanizmus. patikos fondo skirtos lėšos e, sudarė 146 milijonus ir e, paramos teikėjai sutikė, įnešė savo įnašus prieš e, įsteigiant šį fondą. Ir vykdomi yra mat, matomumo projektai ir mes žinome, kad tai iš esmės šio fondo finansuojami projektai buvo gyvendinami gerai. Nepaisant sudėtingo saugumo konteksto, pavyko pasiekti užsibrieštų rezultatų beveik visais atvejais ir patikos fondas e, davė kai kurių teigiamų poslinkių, paskatinti teigiamus poslinkius. Mes rekomenduojame patobulinti patikos fondo bekų valdymą ir priežiūrą ateityje ir apskritai turėtų geriau valdyti ir prižiūrėti ES patikos fondus. Reikėtų geriau atlikti poreikių analizę ir labai tiksliai apibriežti, kodėl pasirinkame vienokią ar kitokią finansavimo priemonę. Tačiau koordinavimas, atrankos procedūros ir uh, rezultatų valdymas turėtų būti atliekamas siekiant kuo, tai padaryti kuo mažesnėmis sąnaudomis. Šiandien veikia trys patikos fondai ir planuojama su kokiu fondu sukurti dar lab, daugiau ateityje ir mes tikimės, kad Europos komisija atsižvelgs į mūsų rekomendacijas skirtas šiam fondui ir įgyvendins jas, toblindama kitų patikos fondų veiklą. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dėkuoju dabar žodis e, pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti audito rūmams už šią specialią ataskaitą dėl e, Bekų fondo. Kaip ką tik buvo paaiškinta, labai aiškiai, labai samei, Centrinės Afrikos Respublika yra viena iš tų šalių, kurioms labiausiai reikia ES e, visumą bendarbiavimo paramos ir pagalbos. Todėl visiškai, mano galva, akivaizdu, kad tas patikos fondas buvo įsteigtas visiškai pagristai, tam, kad galima būtų padėti Centrinės Afrikos Respublikai. Šis patikos fondas yra pirmasis ES Europos komisijos administruojamas patikos fondas, jis pradėjo veikti 2014 metais ir todėl galima būtų sakyti, kad jis iš esmės yra bandomojo pobūdžio, nes, nes akivaizdu, kad jo įgyvendinimo metu sukaupta patirtis bus labai svarbi. Uh, Vokietija, da, Prancūzija, Niderlandai, Italija, Šveicarija, Europos Sąjunga. Tai yra da, paramos teikėjai. Iš viso da, jūsų skirta suma sudarė 146 milijonus eurų. Ir svarbu kalbėti apie tai, kaip tos lėšos buvo panaudotos. Iš esmės, audito rūmų pateikta ataskaita yra labai įsami, joje atkreiptas dėmesys į patirtas problemas, kurios atsirado dėlė dalimi dėl to, kad tai yra pirmasis Europos komisijos įsteigtas patikos fondas. Jau buvo paminėta ir aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta, kad yra pateiktos išvados ir kalbama apie tai, kad nebuvo atlikta struktūruota analizė pasirengant finansavimo priemonę galima vis dėlto sakyti, kad pasirinkta patikos fondo forma buvo tinkama, buvo, a, pa, nebuvo padaryta didelių klaidų, bet taip įvyko dėl to, kad mums pasisekė, ne dėl to, kad mes buvome gerai tam pasiruošę. Ir todėl aš manau, kad mes galėtume patobulinti savo sistemas tam, kad gali, ateityje mums nereikėtų kliautis vieną sėkmę. Reikėtų patobulinti savo uh, požiūrį tam, kad būtų numatytos, numatyti aiškus saugikliai, kurie užtikrintų, kad patikos fondai ateityje geriau veiktų. Be to, aš pritariu auditorumo ataskaitos išvadoms kad mums reikia atlikti geresnę poreikio analizę uh, E, prieš pasirinkant deramą finans, tinkamą finansavimo formą, prieš teikiant patikos fondą, tam visiškai pritariu. Dar dvi pastabos. Aš manau, kad patikos fondas Beko parodė, kad mes galime susidurti su tam tikromis problemomis ar tam tikrais sunkumais. Ir tie sunkumai iš esmės yra būdingi apskritai o, o, Europos plėtros fondams. Mes matome, kad paramos teikėjų veiksmai buvo nepakankamai koordinuojami ir apie tai kalbama nuolat e, kai vertinama yra Europos plėtros fondų veikla. Man atrodo, kad tai yra sisteminė problema ir ją reikėtų iš esmės spręsti. Ir paskutinė pastaba. Mes norėtume tikėtis, kad procedūros galėtų būti skaidresnės, spartesnės ir išlaidų e, požiūrių veiksmingesnės. Taip pat e, reikia sukurti tokį požiūrį, kad galima būtų e, užbėgti įvykiams už akių, kad galima būtų numatyti galimas problemas. Ir aš tikiuosi, kad komisija sižvelgs į mūsų pastabas. Aš galiu tik tai paraginti komisiją imtis veiksmų nedelsiant. Dėkuoju. Dank für die Kommission erhält Frau Di Mauro von der Generaldirektion DEFCO das Wort. Bitte. Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai. Dėkuoju, ponė Jakobsen, už pristatymą. Tik greitas, greita pastaba. Taip, tai buvo pirmas patikos fondas. Ir taip pat, čia buvo atliktas pirmas patikos fondo auditas. Tad, na, tai buvo gera pamoka kaip minėjote, tai bandomas projektas ir tai buvo didelis bandomas projektas. Bija labai skubiai reikalingas Antrinės Afrikos Republikai. Kad čia tai buvo pirmas auditas ir buvo labai įdomu bendrauti su audito rūmų darbuotojais, mm, vertinant tai, ką galima vertinti, vertinti audituojant patikos fondo veiklą. Labai džiaugiamės ataskaitą ir jau da, rekomendacijas pradėjome įgyvendinti. Dar norėčiau pasakyti, tai, kad kalbant apie struktūrinį vertinimą, dėl to reikėjo jų patikos fondą įsteigti, tai reikia pasakyti, kad sprendimas yra ES sprendimas. Tam sprendime dalyvauja Europos komisija, bet ir taip pat kelias valstybės narės, kurios nori steigti šį fondą. Taigi yra kalbam apie tam tikrą politinį kontekstą, kodėl reikia jums veiksmų. Na, prieš tai buvo kalbėta apie tai, kiek kainuoja paramos neteikimas. Ir 14 metais ta nieko darimo kaina buvo milžiniška. Kitas dalykas. Reglamentai numato, kad reikia atlikti gerą struktūrinį vertinimą. Ir štai dabar matome labiau, kaip dera ta reikalavimų teorija su realia fondo praktika, nes e, krizė didelės, reikia reaguoti skubiai, tad kaip tai skubiai padaryti, na ir dabar rengiami taip pat seminarai, konferencijos, kaip vertinti geriausiai poreikius. na, aišku, 30 tai puslapio ataskaitos neparengsime apie tą struktūrinį vertinimą, tačiau turbūt reikia vis tik geriau įvertinti tai, kaip dera tai, kas parašyta e, atitikame reglamente ir tai, ką iš tikrųjų galime nuveikti krizės metu steigiant patikos fondą. Bet kuriu atveju galime turbūt sutarti, kad e, tokį vertinimą reikia atlikti, tačiau jis negali būti labai išsamus, tai turi būti paprasta procedūra. Toliau. Dėl donorų koordinavimo. Taip, tikrai. Patikos fondas yra bendras veiksmas tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir, žinoma, valstybės narės kartu gali veikti tik tais tiek, kiek jos yra nusteikusios koordinuoti savo veiklus. Iš principo, donorų veiklos koordinavimas yra toks dalykas, kuriam turi vadovauti valstybės narės. Uh, bei taip pat reikia bendrauti su vietos valstybė, tačiau aišku, pasakyti, kad prieš vykstantiems rinkimams šalyje na, nebuvo funkcionuojančios valstybės nais. Dabar jau institutus veikia ir dabar jau turėtų vyriausybė imtis koordinavimo kai kurių žingsnių. Bet pasakyčiau, kad patikos fondo lygmenių mes koordinuojame tuos projektus, kuriuos numato Beku. Tačiau taip pat reikėtų klausimas įbenarių, ką jos daro daugiau už bekų fondo ribų, e, kad būtų galima derinti veiksmus toliau. Dėl atrankos procedūrų norėčiau tik pasakyti, kad galime taikyti tik tais esamas procedūras. Negalime taip patikos fondui taikyti kažkokių kitų procedūrų, kurios nėra numatytos. Tad kalbant apie atrankos procedūras, remiamės tomis procedūromis, kurias turime savo E, savo arsenale. Taip pat, žinoma, reikėtų galbūt iškoti naujų įrankių, kurie geriau derintų skaidrumo, kuris reikalavimus. Toliau dėl kai kurių projektų ligmens. Turime numatę tam tikrus indikatorius, kurie pagal kuriuos galime vertinti rezultatus projektinių lygių, tačiau be abejo tai reikia plėtoti ir iškelti į patį patikos fondo lygmenį. Reikia svarstyti, kaip būtų galima į rodiklių sistemą įtraukti patikos fondus. Žinoma, rekomendacijas priimame, vertiname jas ir jau įgyvendiname kai kurias rekomendacijas. Kaip jau minėjote, yra įsteigta daugiau patikos fondų ir tikrai manome, kad naudingai pasiremsime šią ataskaitą. Dėkoju. Dėkoju, ponė Jakobsen. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad komisijos iniciatyvos dėl rekomendacijų įtraukimo į ateities patikos fondus tikrai yra naudingas dalykas tiek patikos fondams, tiek darbai ateičiai Tik tai būtų taip pat naudinga kaip tolesni veiksmai ir taip pat mes tai žvelgsime, kai rengsime naują ataskaitą apie tolesnius veiksmus dėl šio fondo. Dėkoju. Dėkoju toliau pranešėjas. Taip vyko taip puikiai supratau, kad tuo metu e, Tenis Afrikos Republikoje buvo krizė ir be abejo reikėjo skubių veiksmų ir nebuvo laiko rengti šimtų puslapio ataskaitas, vertinimus, kokia yra situacija. Ir žinoma, greitai matis veiksmų yra grėsmė, kad bus padaryta klaidų. Ta turime primti. Ką aš norėčiau pabrėžti, ką aš sakiau, tai yra tai, kad pirmą kartą ES ėmėsi tokios finansavimo sistemos, tad dabar geras laikas yra pasimokyti ir atidžiai išanalizuoti projektų rezultatus. Aš visiškai remiu skubius veiksmus iš ES pusės tose šalyse, regionuose, kur kyla tokias krizės. Tačiau taip pat reikia užtikrinti, kad tie veiksmai būtų kuo naudingesni. Tad manau, kad Beko fondo patirtis čia bus labai naudinga. Manau, kad mes be abejo esame toje pačioje e, barikadų pusėje. Visi mes dirbame toje pačioje pusėje ir be abejo, kad visi norime užtikrinti, kad veiksmai būtų efektyvūs, veiksmingi ir kad pasiektų mūsų tikslų. Dėkoju. Dėkoju. Taip. Tai buvo pusės rytinės darbo traks klausimas, o posėdį dabar tęsime pusę trijų. Aptarsime misiją į Suomiją. Beje, Ne mano buvo pasiūlymas susitikti ir pradės posėdį pusė trijų, bet taip jau numatys sekretariatas, visi komitetai pradės dirbti, pradeda dirbti anksčiau. Taigi bus ilgesnis posėdis po pietų. Bus tenka džiaugsmas padirbėti ilgiau po pietų. Ačiū visiems ir pasimatysime po pietų.